Buonasera a tutti, innanzitutto ben trovati. Il progetto... Labai diena visiems, labai džiaugiuosi, kad susirinkote. Jūs elektroniniu būdu jau turėtumėte būti gavę darbo atverkai, buvo išsiusta rugsėjo 17 dieną, tikriausiai viską peržiūrėjote. Darbo atverkę taip pat galėjote rasti ir tinklapyje. Ketvirtadienį, rugsėjo 21 dieną, įvyko susitikimas, koordinatoriai ir mes buvom susitikę su taryba. Na ir iš tikrųjų, manau, kad tas susitikimas buvo tikrai labai naudingas. susitikimo metu mes ilgai diskutavome, ar tai buvo oficialus posėdis ar ne. Mes sakėme, kad Europos parlamente susitikimai yra visą laiką oficialūs. Jeigu susitikimas neoficialus, jis vyksta kur nors bare, restorane arba kažkur kitur už parlamento ribų. Taigi mes manome, kad tas susitikimas buvo oficialus. Dar vienas svarbus klausimas, kuris buvo aptartas susitikimo metu. Buvo toks. Taryba sureagavo į Europos parlamento klausimus Visa informacija yra pateikiama ir internetinėme puslapyje. Manau, labai svarbu yra tai, kad taryba nekarta patvirtino ir taip pat ir per Švedijos atstovybę ir per kitus atstovus, kad taryba šiuo metu negali konkrečiai pažadėti, kad ji oficialiai palaikys kontaktus su Europos parlamentu. Buvo sakyta, kad bet kokiu atveju taryba yra pasirengusi palaikyti kontaktus su mūsų komitetu. Tačiau tie susitikimai turėtų būti tokie, kaip ir praėjęs susitikimas. Na, mes galime daryti prielaidą, kad situacija šiek tiek pagerėjo, lyginant ją su ankstesnėje situacija. Džiugu, kad tarybos atstovai apskritai atvyko į parlamentą ir susitiko su komiteto nariais. Na ir taip pat dar norėčiau pasakyti, kad kalbant apie tą susitikimą, Jame dalyvavo ir koordinatoriai. Na ir sustikimo metu mes nusprendėme, kad tos diskusijos, kurios turėtų vykti dėl 2007 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, turėtų būti atidėtos. Suteiksiu žodį ir pranešėjui. Be abejo, jis turėtų apmastyti tarybos reakciją, aišku, ne vien tik mes, bet ir ne tik jis, bet ir visi mes. Dar kartą turėtumėm pasigilinti į tarybos atsakymus, mums reikia daugiau laiko tam, kad galėtumėm priimti sprendimą. evidenziato la fattibilità e la praticabilità sul piano giuridico. Quindi voi troverete. Sekretariatas teisinė prasme uždegė žalę šviesą savo aplankę turėtumėt turėti grafiką debatų dėl 7 metų biudžeto atvirtimo, žinoma, jeigu visi tam pritars. Jei būtų klausimų, Ponas e, Dukardas yra atsakingas už 7 metų biudžeto atvirkinimą, jam ir suteikiamas žodis. Som formanden nu har redegjort for, at der har været en. Øh... Visiškai teisingai pirmininkas pastebėjo. Nuo praeito posėdžio įvyko svarbių pasikeitimų. Visiškai pritariu pirmininkui, kad e, pasikeitimas labai svarbus. Mes to pasiekėm tik todėl, kad šis komitetas buvo vieningas Todėl, kad šis komitetas labai aiškiai siekia procedūros, kuri būtų skaidresnė, kuri suteiktų daugiau galimybių. Nagrinėti finansinės ataskaitas prieš tvirtinant. Naujiems nariams norėčiau pasakyti, kad balandžio 23-ąją mes atmetėm pasiūlymą tvirtinti e, biudžetą. Mm, atsisakėme tai suteikti tarybai, visų pirma dėl to, kad nebuvo pakankamai atsakyti klausimus, antra, todėl, kad taryba nenorėjo su mumis susitikti tiesiogiai. Tokia buvo tarybos pozicija rugsėjo mėnesį taryba siūlė e, vis dar susitikti neoficialiai, o dabar matom pasikeitimą. Kaip pirmininkas sakė, iš dalies gavome atsakymus, nors jie ir netiesioginiai. Ir kaip buvo sakyta, praeitą savaitę buvo e, susitikta e, koordinatorių ir tarybos atstovų, tai svarbus žingsnis į priekį. Taip pat aišku, kad šiandien paruošta uh, Um, ataskaita nėra um, aktuali, aktuali nėra naujausia, naujausias variantas. Kadangi uh, tai buvo parengta iš tiesų poro dienų uh, po parlamento rinkimų ir, ir dabar reikėtų parengti naują ataskaitą, kurioje būtų atsižvelgta į naujausius poslinkius. Uh, pasiūlymas e, būtų perkelti e, tvirtinimą iš spalio į lapkričio plenarinę sesiją ir pasiūlymas būtų tvirtinti ataskaitą e, per mūsų posėdį spalio 3-4 dieną. Ir kaip sakiau, rydenai aš parengsiu naują pranešimo uh, redakciją. Esu pasirengęs ją išsiųsti šešėliniam pranešimams, kad jie kaip įmanoma greičiau pateiktų savo pastabas. Taip pat esu pasirengęs susitikti su šešėliniais pranešiais kad būtų galima išsaugoti praktiškai šimtaprocentinį sutarimą, kuris buvo tarp mūsų nuo pat proceso pradžios, kad būtų galima pasiekti teigiamų rezultatų. Tad koks bus pagrindinės mano pranešimo principas. Viena vertus, mes e, sveikiname e, tai ir mus labai e, tenkina tai, kad taryba galų gale atsakė mūsų klausimus, kad įvyko susitikimas su mūsų komiteto atstovais. Šis naujas poslinkis tai yra tai, kuo mes turėtumėm pasinaudoti. Uh, Kita vertus, turėtumėm laikytis e, tos pozicijos, kurios visuomet laikėme savo pranešime, tam, kad sunormalizuotumėm parlamento ir tarybos santykius, kai kalba eina apie finansinių ataskaitų tvirtinimą. Iš esmės, tai reiškia, kad taryba ateityje turėtų pateikti metinę veiklos ataskaitą, kui, e, kurią parlamentui teikia visos kitos institucijos. Tai reiškia, kad ateitie taryba turi atsakyti į raštu pateiktus klausimus šio komiteto pirmininku ir tai taip pat reiškia, kad taryba ateityje uh, turi būti pasirengusi susitikti su šiuo komitetu, kad, komitetu, kad um, aptartų uh, klausimus e, svarbius finansiniai atskaitomybei. E, žinoma, e, tai yra susijęs su formaliais aspektais, tačiau taip pat ir su tuo, kad tam, kad šiais metais patvirtintumėm biudžetą, turėtumėm įsivaizduoti, mm, kas yra numatoma ateityje. Tad kuo remdamasis renksiu pranešimo redakciją rytenai. Remsiuosi tuo, kad mes patvirtinsime biudžetą, tačiau laikysime savo pozicijos dėl 2008 metų biudžeto tvirtinimo. Dabar dėl atsakymų gautų iš tarybos. Mes juos išnagrinėsim. E, tarp patiktų atsakymų yra ir labai gerų, tačiau nemažai yra ir tokių, kurie nėra labai pagristi. Yra daug atsakymų, kuriuos turbūt reikėtų tikslinti. Bėda yra ta, kad to negalime padaryti pagal dabartinę procedūrą. Tačiau tai e, nereiškia, kad e, negalim, neturim tęsti procedūros, kad neturim tvirtinti biudžetą, tačiau turėtume pasinaudoti ta, e, tuo pranešimu, kad atkreiptumėm dėmesį į tai, kad yra neaiškių sričių, kurias reikėtų nagrinėti ir turėtumėm paraginti aštuntųjų metų pranešėją tęsti tą darbą. Ir paskutinis dalykas - dėl padėties taryboje. Žinoma, yra įvairių nuomonių apie dabartinę padėtį taryboje, tačiau mano turima informacija yra tokia. Buvo, kas buvo prieš tai, kad e, mums pateikti atsakymai būtų e, viešinami tarybos e, svetainėje. Mm, tai, aišku, yra teigiama ir taryboje nereikėjo tokios labai sunkios kovos tam, kad tie atsakymai būtų viešai paskelbti. Taryboje susilaukta labai didelio pritarimo tam, kad būtų daugiau skaidrumą ir atvirumą. Mus tai labai tenkina ir mes turėtumėm turbūt už tai padėkoti tarybai. E, tačiau turbūt e, e, visa tai taip pat priklauso ir nuo mūsų pačių darbo. Dėkui pirmininkė. Ačiū. Pranešėjas teisingai pastebėjo, kad e, dabar nėra tinkamas metas detaliai apie tai kalbėti, tad e, siūlyčiau diskusijas atidėti iki spalio trečios dienos, kad galėtumėm pranešimą teikti plenariniam e, posėdžiui lapkričio mėnesį. Tad Tokia būtų uh, siūloma procedūra, koordinatoriai su to sutiko. Antras mūsų darbo atverkės punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Tikiuosi, kad turėjote galimybę su jį susipažinti. Mm, posėdžių protokolai buvo jums išsiusti elektroniniu uh, paštu rugsėjo 22 dieną ir sekretoriatas. Uh, mane informavo, kad šiandien nebus užtikrintas vertimas į bulgarų kalbą, bet rytoj vertimas bus. Turiu ne vieną pranešimą, bet nemanau, kad reikėtų juos skaityti, kadangi viskas yra transliuojama internetu. Tačiau yra ir kai kas svarbu. Tai Europos audito rūmų metinės ataskaitos pristatymas. Ir čia pabandysiu kalbėti glaustai. Šią procedūrą visai nesenai suderinom su audito e, rūmais, siekiant uh, patenkinti įvairius kartais nelengvus reikalavimus ir mūsų įspūdis buvo toks, kad pagrindinius reikalavimus diktavo ne parlamento darbo tvarkaraštis, bet spaustuvės e, ar spausdintuvo reikalavimai. Taigi e, kalbų buvo daug ieškant sprendimo Tačiau e, siekiant patenkinti visų pageidavimus, mes e, siūlytumėm pristatyti pranešimą antradienį, spalio 10 dieną. Jūs turėtumėt turėti e, tvarkaraštį pateiktą sekretoriato, kuris atitinka mūsų pageidavimus, mūsų reikalavimus, o tai turėtų būti prioritetas, kad mes galėtumėm išsamei aptarti e, pranešimą, taip pat, kad jūs turėtumėt e, galimybę pateikti klausimus ar prašyti audito e, rūmo atstovo pateikti paaiškinimus. Yra e, dar ir e, kitas svarbus reikalavimas, galbūt antrinis, bet audito rūmai mano, kad tai yra labai svarbu. E, jie nori turėti galimybę galų gale paskelbti savo ataskaitas viešai. Kitas dalykas yra, kad ataskaita bus išplatinta spalio 9 dieną. Ir iki šeštos dienos penktadienio po vieną kopiją turėtų būti atsiųsta e, man ir kaip pirmininkui ir pranešėjai, tačiau viskas bus e, e, turima spalio 9 dieną, kad antradienį mes jau labai aiškiai, aišku, vaizdą turėtumėm, apie ką turėtų vykti diskusijos. Dar vienas dalykas, kur mūsų pozicijos su auditorumais išsiskyrė, buvo uh, klausimas dėl to, ar tai turėtų būti uždaras ar atviras posėdis. Mūsų supratimu tai turėtų būti atviras posėdis, skaidrumo vardan, nes tiesą sakant, nieko ten konfidencialaus nėra ir nemanau, kad čia turėtų kilti kažkokių tai kliūčių, nes paskutiniam man adresuotam e, laiške atsiustam auditorumų pirmininko nebuvo esminių prieštaravimų tam. Tad e, galima sakyti, kad audito rūmai pakeitė savo poziciją šio klausimu toliau e, specialiosios auditorumo ataskaitos, kurias turime aptarti. Ir taip pat metinė konferencija e, Komisijos vidaus audito tarnybos. Dar vienas dalykas, ką turėčiau paminėti, kuris galbūt svarbus, o gal ir netiek svarbus, tai yra balsavimo kortelė. Ja turėtumėt atsinešti rytoj, jeigu balsuotumėm elektroniniu būdu. Ketvirtas darbo atverkės punktas, koordinatorių rekomendacijos. Tai e, rekomendacijos priimtos per praeitą jų posėdį rugsėjo 10 dieną. Nenoriu e, išvardyti visų rekomendacijų, nes gavote apie tai informacinį pranešimą. Norėčiau pabrėžti tik tai vieną dalyką, kurį aptarėme e, rugsėjo 10 dienos posėdžio e, pradžioje. Tai yra nepriklausomo narių e, dalyvavimas koordinatorių posėdžiuose. Galbūt reikėtų Jums pateikti naujausią informaciją iš pirmininkų suigos posėdžio. Aš jame dalyvavau, protokolo dar neturime, tačiau vienbalsiai buvo priimtas sprendimas komitetų pirmininkų, kad nepriklausomi nariai negali dalyvauti koordinatorių posėdžiuose, nors, žinoma, visiškai įmanoma e, būtų susitarti ir numatyti tokią tvarką, kuri užtikrintų galimybę nariams vykdyti savo įgaliojimus, e, kaip įmanoma, kompleksiškiau. Ir šis klausimas bus e, teikiamas Konstitucinių reikalų e, komitetui. Koordinatorių posėdėje daugumos nuomonė buvo tokia, Ir aš, žinoma, e, kalbu apie šio komiteto koordinatorių posėdį. Taigi, e, daugumos nuomonė buvo prieš. tokį pažodinį taisyklių aiškinimą, kurio čia yra pasakyta, kad nepriklausomi nariai negali dalyvauti koordinatorių posėdžiuose. Sprendimas nebuvo vienbalsis Ir kadangi klausimas yra nelengvas, aš e, siūlau aptarti šį klausimą šios dienos posėdėje, kad e, galėtumėm komitete balsuoti šiuo klausimu. Kalbėjusi su sekretoriatu, tai galbūt pateiksiu pasiūlymą. Žinoma, e, atsižvelgiu į sprendimą, nematau, kad tai yra alternatyva. Galų gale vis dėlto nepriklausomi nariai negali e, dalyvauti koordinatorių posėdžiuose, bet galbūt galėtumėm e, rasti kažkokį tai sprendimą, kad bent jau jie žinotų, kas vyksta tuose posėdžiuose. Tad vienas galimas sprendimas būtų toks. jokiai frakcijai nepriklausantis narys galbūt galėtų E, gauti pranešimą iš koordinatorių, galbūt koordinatorių posėdžio darbo atvarkę. E, kadangi, žinoma, turėdamas tokią informaciją, narys ar nariai būtų informuoti ir galėtų mm, sėst, e, siūsti pastabas raštų koordinatoriams arba man kaip komiteto pirmininkui ir tokiu būdu bent jau mm, pareikšti savo nuomonę. Na, o kalbant apie koordinatorių posėdžių sprendimus. E, tai žinoma, nepriklausomi nariai e, turi teisę gauti informaciją, kaip ir visi komiteto nariai. Taigi, galime visi tam pritarti ir e, tokia tvarka ir dirbsime, arba jeigu yra prieštaraujančių, tai galime tai, tai aptarti ir primti sprendimą. Ir tuomet jau kitą, kitą kartą turėtumėm aiškę darbo tvarką. Ačiū pirmininkė, aš prieštaraučiau, jeigu mūsų komitetas sukurtų nuosavas taisyklės. Yra parlamente taisyklės dėl koordinatorių. Tikrai nenorėčiau, kad pro galinės duris e, prie frakcijų neprisijungę asmenys gautų lygiai tokias pat teisės. Frakcija vis dėlto yra frakcija. Na, o tie asmenys, kurie neprisijungia prie frakcijos, jie ir nėra prisijungę prie frakcijos. Taigi savo frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad mes tam nepritarėme. Labai gerai galite prie frakcijų neprisijungusiems asmenėms išsiųsti koordinatorių posėdžių darbo tvarkę. Tačiau tikrai nepritariu tam, ką jūs pasakėte, ką jūs pasiūlėte. Jeigu koordinatorių posėdėje kažkokie asmenys negali dalyvauti, tai vadinasi negali. Ir tai, ką jūs dabar siūlote, man atrodo visiškai neprimtina. Be abejo, tiems asmenims galima išsiųsti darbo atvarkę, tačiau aš tikrai prieštaraučiau, jeigu kažkokiais aplinkiniais būdais tie asmenys sėdėtų čia kartu prie stalo. Uh,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 Aš norėčiau dar pasiteirauti, sako panas Gajar. Tikrai nenorėčiau, kad būtų kažkokių tai neiškumų. Gerbiamas pirmininkė, aš irgi supratau, kad prie frakcijų neprisijungia nariai ne tik gauna darbo atvarkę, bet ir galimybę per sekretariatą išsakyti savo nuomonę. Tai yra du skirtingi dalykai. Man tai atrodo viskas tvarkoji. Prie frakcijų neprisijungia komiteto nariai. Yra informuojami apie tai, kas buvo aptarta koordinatorių posėdėje. Vis dėlto, jeigu jie nori išsakyti savo nuomonę, tai bent jau aš iš vertimo supratau, kad teoriškai gali būti tokių atvejų, kai prie frakcijų neprisijungia nariai, per sekretariatą gali išsakyti savo poziciją apie koordinatorių posėdį. Tokiu atveju aš visiškai pritariu panios Greslę interpretacijai. Jeigu mes kalbame tik apie pritarimą darbo tvarkiai ir informavimą apie koordinatorių posėdžių darbo tvarkę, tai tada aš neturiu jokių prieštaravimų. Labai ačiū, tą ir norėčiau išsiaiškinti. Mes konferencijoje taip pat apie tai kalbėjome. Buvo sakyta, kad reikia rasti susitarimą, prie frakcijų neprisijungia nariai posėdėje kaip ir nedalyvauja, bet ir juos reikėtų kažkaip įtraukti. Jie gauna darbo atvarkę, bet e, negali jos komentuoti, teikti savo nuomonę. galiu patikinti, kad posėdėje jie nedalyvaus nei fiziškai, nei kažkaip kitaip, jie neišreikš savo nuomonės. Be abejo, jie gali e, parengti savo poziciją raštu, tačiau tai nebus tiesioginis dalyvavimas posėdėje. Ar visi sutarėme, kad kitame koordinatorių posėdėje dalyvaus tik koordinatoriai. Tai yra tie, kurie atstovauja frakcijas. Dabar galime perėti prie rugsėjo 15 dienos protokolo. Turiu pasakyti, kad Ten irgi yra užsiminta apie šį klausimą. Eikime prie penkto darbo tvarkės klausimą. Jis yra atidedamas ir šiuo metu nebus aptarinėjamas, apie tai jau buvo kalbėta. Klausimas bus aptartas spalio 23 dieną. Dėl to galime pereiti prie šešto darbo tvarkės klausimo, tai yra Europos kovos susukčiavimo tarnybos 2009 metų metinis pranešimas. Tai yra veiklos ataskaita laikotarpį nuo 2008 sausio 1 iki gruodžio 31. 2009 metų veiklos ataskaitą pristatys ponas Franz Hermann Brüner. Jis yra kovos su sukčiavimu generalinis direktorius. Na ir tada jūs galėsite išsakyti savo klausimus ir pastabas. Prašom. Prašom, ponas Brunner. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami ponai ir ponios. Visų pirma, aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti naują OLAF veiklos ataskaitą. Taip pat yra ataskaita apie kovą su sukčiavimu, tai yra komisijos ataskaita. Ačiū už tai, kad galiu šias ataskaitas pristatyti Jūsų komitete. Uh, Prieš pristatant e, mano, ataskai, mano ataskaitą norėčiau pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų. Kaip žinia, šiame komitete yra ir naujų narių, kurie nedirbo praėjusios kadencijos metu. Yra daug naujų narių komitete. Ir visi šie nariai turės išklausyti pranešimą apie, veik, apie veiklą, bet galbūt tiesiog nebus iš anksto žinomi visi dalykai. Turiu pasakyti, kad biudžeto kontrolės komitetas yra labai svarbus komisijos ir Olafo sąjungininkas ir partneris, kovojant su sukčiavimu iš ES biudžeto. Mes tikrai tą labai vertiname. Bendradarbiavimas tarp Kokobų ir Olaf be, bėgant metams vis gerėjo. Na, iš tikrųjų neslėpsiu, kad po pakankamai audringos pradžios per paskutinę kadenciją išsivystė konstruktyvus bendradarbiavimas. Aš labai tikiuosi ir esu tikras, kad ir toliau vyks šis puikus bendradarbiavimas ir kad bus e, saugomi bei ginami finansiniai ES interesai. Jūs galite būti tikri, kad ir mano kolegos taip pat pasiruošę intensyviai dirbti. Šioje salėje matau seniai pažįstamų veidų, taip pat ir daug naujų. Uh, veidų, taigi turėčiau keletą pastabų. Nuo 2000 metų pradžios aš esu OLAF direktorius ir galėjau prisidėti prie šios agentūros kūrimo. OLAF šiais metais švenčia savo dešimtąjį gimtadienį. Na ir per dešimt metų tiek Europos, tiek ir tarptautinių lygių nusipelnė e, reputacija kaip gerbiama, gerbiama tyrimų tarnyba. Aš manau, kad mes tikrai galime džiaugtis pasiektais rezultatais. Bet be abejo, visą laiką galime dirbti dar geriau. Olaf visą tai pasiekė, nepaisant to, kad buvo šiokių tokių apribojimų statutui ir kompetencijoms. Olaf atlieka nepriklausomus administracinius tyrimus. Um, Olafo ataskaitos e, gali būti e, nagrinėjamos ir teisme, jomis gali būti remamasi, tačiau iš tikrųjų tos ataskaitos yra tik rekomendacijos e, kompetitingoms institucijoms. Na ir čia leiskite man dar kartą pakartoti tai, apie ką jau yra kalbėjęs pirmininkas Demagistris. magistris Norėčiau ypač naujuosius kokobų narius pakviesti apsilankyti Olafe. Ten vyks informacinis renginys dar iki šių metų pabaigos. Nar apsilankę Olaf jūs galite susidaryti konkretų vaizdą apie tai, kokia yra plati Olafo veikla. Olaf yra labai sudėtinga struktūra ir labai svarbu suprasti Olaf struktūrą, jeigu norite suprasti Olaf veiklą. Dabar keletą žodžių apie OLAF veiklos ataskaitą apie 2008 metus. Čia yra pateikti mūsų praktinės veiklos rezultatai. Tai reiškia, kad OLAF perengė šį ataskaitą visiškai nepriklausomai. Aš vienintelis esu atsakingas už šią ataskaitą. Keletas faktų. OLAF e, gavo vėlgi daugiau pranešimų Palyginus e, skaičius, jie išaugo 55 procentais per pastaruosius penkerius metus. Kiekvienais metais mes gauname daugiau kaip tūkstantį tokių pranešimų. Tai reiškia, kad mumis yra pasitikima. Toliau 2008 metai. 204 atvejus nagrinėjo mūsų casebot. Na, per pastarosius penkerius metus šis skaičius iš esmės išliko nepakitęs. Labai svarbu paminėti rezultatus. Labai svarbu, kad mes galime sugražinti kažkiek pinigų į biudžetą arba patraukti būdžiamąją atsakomybėm prasikaltusius asmenis. Kalbant apie finansus, tai 2008 metais maždaug 450 milijonų eurų su Olafo pagalba pavyko išieškoti ES biudžetą. Na ir tai pavyko pasiekti, nors Olafo biudžetas yra tik 50 milijonų eurų, taigi mes tikrai atsiperkame. Sunkiau vertinti situaciją baudžiamojo persekėjimo srityje. Daugiau kaip 300 asmenų buvo nuteisti nacionaliniuose teismuose, tačiau per vienerius metus tai yra pakankamai kuklus skaičius. Vis dėlto tenka pastebėti, kad būtent nacionaliniai teismai gali patraukti į atsakomybę prasikaltusius asmenis, Olaf to negali padaryti. Dėja, kai kada viskas užtrunka taip ilgai, kad aš jau net nesitikiu, uh, kad tos bylos, kurios buvo pradėtos nagrinėti 2000, 2000 metais, kai aš pradėjau įti savo pareigas, kad jos bus baigtos iki man išeinant į pensiją. Tai tikrai jau pernelik ilgai viskas trunka. Aš norėčiau padėkoti ponai Greslė už seminarą, kuris buvo surinktas vasario mėnesį. Na ir to seminaro metu buvo viešai aptarta ši tema. Ko gero, anksčiau ši tema nesusilaukė itin didelio susidomėjimo, taigi mes turėtumėm vėl atkreipti didesnį dėmesį būtent į šią problemą. Na, kalbant apie OLAF veiklos rezultatus, tai nepakanka remtis vien tik statistika. Mums dar yra svarbesnis dalykas sukčiavimų prevencija. Na, kalbant apie prevenciją, 2008 metais Mes pradėjome keletą į ateitį nukreiptų žvalgybos projektų. Jie buvo labai palankiai sutikti įvairiose generalinėse direktoratuose. Galiu paminėti tokį projektą kaip Pluta, taip pat ir Transparent 8. Šis projektas yra skirtas kovai su e, dvigubų finansavimu. Kokia yra pagrindinė OLAF veikla? Turiu pasakyti, kad 2008 e, metais didžioji skundų dalis buvo gauta iš šešių valstybių narių. Belgijos, Bulgarijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos ir Junktinės karalystės. Uh, Būtent šiuose šalise buvo pradėti 55 procentai visų naujų bylų. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakau praktiškai kiekvienais metais. Tai jokių būdų nereiškia, kad šiuose šalise yra didesni sukčiavimo mastai. Ne, atvirkščiai, tai rodo, kad su šiomis šalimis pavyksta sėkmingiau bendradarbiauti ir kad mes galime gauti daugiau informacijos iš šių šalių. Kai kurios šalis galbūt nėra įtrauktos į sąrašą dėl to, kad jos nepraneša apie įvairias problemas. Tiesiog gal viskas priklauso nuo kultūrinio aspektų. Vienoje šalyje kažkoks tai faktas yra vertinamas kaip problema, galbūt kitur ne kaip problema. Norėčiau tarti keletą žodžių apie dvi naujasias valstybės narės - Rumuniją bei Bulgariją. Uh, Mes tikrai tikimės, kad pavyks glaudžiau bendradarbiauti su Rumunija ir Bulgarija, kovojant su sukčiavimu. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių. Mes esame sukūrę task force skirtą Bulgarijai ir būtent mes siekiame suteikti pagalbą Bulgarijai. Daugelį problemų galima išspręsti tik tada, kai vyksta glaudesnis bendradarbiavimas. Taip pat noriu pasakyti, kad mes e, glaudžiai bendradarbiaujame ir su nacionalinėmis muitinių institucijomis. Iš to gavo naudos valstybių biudžetai, nes pavyko išieškoti nemažai pinigų iš kontrabandos cigaretėmis. Pavyko pastaraisiais metais sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su cigarečių gamintojais. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip gali vykti bendradarbiavimas tarp tyrimų institucijos ir pramonės. Ne visą laiką reikia iš karto pulti kovoti, galbūt kartais yra svarbiau bendradarbiauti, bendrai stengtis išspręsti problemas. Na ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad OLAF nėra baudžiamojo persekiojimo institucija, mes atliekame administracinius tyrimus. Tai padeda mums pritraukti partnerių, su kuriais bendradarbiaujame. Be abejo, mes tenkiamės bendradarbiauti ir su kitomis institucijomis, kurios dirba teisingumo srityje, pavyzdžiui, Eurojust ir Europol. Mes tenkiame sustiprinti savo ryšius su šiomis institucijomis, taip pat mes išplėtėme tarptautinės partnerystės. Manome, kad labai svarbu bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis. Tas bendradarbiavimas pasiteisina. Tikrai mes negalime vieni padaryti visko. reikia bendradarbiauti ir su trečiomis, trečiosiamis šalimis nes dažnai šalis pačios gali išspręsti nemažai problemų. Mes siekiame bendradarbiavimo su Afrikos šalimis. Na, o ateinančiais metais didesnį dėmesį skirsime Pietų Amerikos šeimynui. Dabar keletą žodžių apie taip vadinamą case management. Praėjusiais metais mes didžiausią dėmesį sutelkėme į sudėtingiausius atvejus, baigėme UKLAF bylą. Apskritai mūsų sėkmės rodiklis yra 70 procentų, tai manau tikrai yra geras rezultatas. Mes taip pat vadovavomės ir nulinės tolerancijos principu. Mes siekiame glaudaus bendradarbiavimo su IDOC, tai yra komisijos disciplininė tarnyba. Mes tengiamės sukurti tokią sistemą, kuri mums leistų nenagrinėti tokių minimalių, smulkių atvejų. Mes norėtumėm koncentruotis į tuos atvejus, kurie yra tikrai labai svarbus Olafui. Problema yra tame, kad problemos vis sudėtingėja, atvejai vis sudėtingėja, vis daugiau gauname informacijos. Ir vis dėlto 2008 metais mes sugebėjome sutrumpinti vidutinę bylų nagrinėjimo trukmę nuo 28 iki 24 mėnesių. Ir galiu pasakyti, kad 60 procentų visų bylų sugebėjome baigti per trumpiau negu kad dviejus metus. Šiuo metu mes galime puikiai susidoroti su mums tenkančia darbų našta. Na ir galiausiai keletą žodžių apie personalo politiką. OLAF e yra 475 darbuotojai. Mums pavyko siek, pasiekti tam tikrą stabilizaciją. Šiuo metu e, turime daug nuolatinių pareigūnų ne vien tik laikinų darbuotojų. Aš labai džiaugiuosi, kad e, pavyko bendradarbiavant su mūsų kolegomis taip greitai parengti veiklos ataskaitą už 2008 metus ir dar turime pakankamai laiko iki metų pabaigos ją aptarti. Labai džiaugiuosi, kad e, pagerėjo mūsų darbuotojų stabilumas, vis dėlto mes ir toliau ieškome gerai kvalifikuoto, patyrusio personalo. Tikrai keliame labai aukštus reikalavimus savo darbuotojams. Na, pasirinkimas rinkoje nėra kažin koks didelis, tikrai nėra lengva rasti pačius geriausius darbuotojus. Vis dėlto mes ir toliau ieškosime gerų darbuotojų, taip pat galvosime ir apie specialius apmokymus mūsų darbuotojams. Taigi tiek apie mano ataskaitą. Aš tikiuosi, kad ir toliau Olafas lygiai taip pat sėkmingai tęs savo veiklą, kokia jį buvo per pastaruosius dešimt metų. Labai ačiū. Ačiū Olafo generaliniam direktoriui, ponas Tais. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Bruneriui už jo pranešimą. Porą klausimų. Galbūt galėtumėt pateikti daugiau informacijos apie padėtį Bulgarijoje. Per ankstesnę e, kadenciją šis komitetas e, ypatingai didelį dėmesį skiria Bulgarijai ir e, kai kalba e, ėjo apie biudžeto tvirtinimą, e, vyko specialūs susitikimai su jumis ir, ir iš jūsų kalbos susidaro, susidaro įspūdis, kad Bulgarijos valdžia paskyrė netgi specialų ministrą, kuris yra atsakingas su uh, kova, e, atsakingas už kovą su sukčiavimu ir e, korupcija. Jūs sakėte, kad viskas krypsta tinkama linkme, po to Bulgarijoje įvyko rinkimai, yra nauja vyriausybė, tai mano klausimas toks, ar ir toliau viskas krypsta tinkama linkme, tai labai svarbu, kadangi čia kalbame apie labai didelę sumas. Antras klausimas. Dėl mūsų institucijos prieš porą savaičių e, buvo na, pateiktos e, ataskaitos, pateikta informacija, kad Europos ombudsmenas priemė sprendimo po to, kai žurnalistas pateikė e, klausimą, kuris norėjo susipažinti su dokumentais apie galimus pažeidimus e, susijusius su šiuo pastatu ir gretimu pastatu. Olaf buvo paprašyta pateikti nuomonę ir galbūt galėtumėt pasakyti, koks e, Olaf vaidmuo yra e, sprendžiant šį klausimą. Ačiū, e, ponai Pruner. Galin. Labai ačiū dėl Bulgarijos. Aš jau sakiau, Bulgarija yra svarbus mūsų tikslas, mes skiriame daug darbuotojų bendradarbiavimui su Bulgarija. ankstesnės vyriausybės vicepirmininkas prisidėjo prie to, kad įvyko nemažai pakeitimų. Dabar jau vėl mokamos SAPART lėšos, nes buvo rasti tinkami kontrolės mechanizmai. Buvo gauta pakankamai gera veiklos ataskaita. Maždaug kas 40 dienų mes vis siunčiame po 2-3 darbuotojus į Bulgariją patikrinti situacijos. Na ir jeigu mes tinkamai apmokysime darbuotojus dirbti su tokiamis problemomis, tai galėsime žymiai geriau su problema susidoroti. Naujoji Bulgarijos vyriausybė labai rimtai vertina problemą vicepirmininkas ir taip pat finansų ministras su mumis bendradarbiauja. Aš pats esu ne vieną valandą kalbėjęs su ministrais, paaiškinau, kokių rūpešių ir problemų mums kyla. Mes manome, kad buvo pasukta teisinga linkme, bet dar yra problemų teisingumo sistemoje. Tos problemas dar išlieka ir tikrai dar nemažai reikia nuveikti. Labai svarbu, kad šalis žinotų, kaip nagrinėti tokias sudėtingas bylas, ypač kai ir, yra bylos su politiniu atspalviu. Uh, Mūsų išsivyščiusiame vakarų pasaulyje taip pat kyla nemažai problemų su teisingumu, bet Bulgarija ta problema dar yra aštresnė. Taigi mums reikės skirti daugiau personalo šiai problemai spręsti. Žmonės labai paskatina, kai yra pasiekiami rezultatai. Kaip sakiau, Bulgarijoje dar yra nemažai problemų. Vienas iš Rumunijos ministrų šiuo metu yra parlamento narys. Jis anksčiau buvo teisingumo ministras ir ko gero galėtų paliudyti, kaip sunku šalyje kažką tai pakeisti teisingumo sistemoje. Iš tikrųjų, visą tai reikalauja daug kantrybės, energijos ir asmeninio atsidavimo. Ne visas problemas galima išspręsti pinigais. Uh, problemas, kai kurias galima išspręsti tik gerų pavyzdžių ir praktinę pagalbą. Būtent tai mes ir stengiamės daryti. Ir aš tikrai tikiuosi, kad dar šiais metais arba kitų metų pradžioje aš jums galėsiu pateikti daugiau informacijos. Kaip sakiau, Bulgarija yra labai svarbus mūsų veiklos. Punktas. Dabar dėl pastatų buvo pateiktas pranešimas spaudai apie spinėlį pastate vykstančias statybas. Uh, Na, kalbant apie praėjusį dešimtmetį, tai 2001 metais buvo pateiktas skundas dėl praėjusio dešimtmečio, mes tą skundą nagrinėjome. Buvo nagrinėta, ar buvo tikrai laikytasi visų viešojų, viešųjų konkursų taisyklių. Iš tikrųjų viskas labai sudėtinga teisinė prasme. Ombudsmenas sakė, kad mes turėtumėm labiau pasigilinti į šią problemą. Mes susipažinome su ombudsmeno ataskaita ir pasakėme, kad viskas tvarkoja, mes galime įvertinti tuos tyrimus, kurie buvo atlikti. Mes galime susisiekti su teisinė tarnyba, ypač Europos parlamento teisinė tarnyba. Galime pasiaiškinti, ar teisingai supratome teisinės interpretacijas Sunku įvertinti, ar viešieji konkursai vyko tikrai teisingai. Kol kas mes susidurime su teisinėmis problemomis, ne su dalykinėmis turinio problemomis. Tik iš ombudsmeno pareiškimo mes sužinome, kad jisai išvelgia tas pačias problemas dėl spinelį pastato. Šiuo metu vyksta vertinimas, mes nagrinėjame situaciją. Uh, Ketiname netrukus išsiųsti laišką ambutsmenui. mes anksčiau negalėjome išnagrinėti visos situacijos dėl pastato statybos, nes tada mes dar nebuvome net įsikūrę. Na ir dabar tik, tikėsime, kad ombudsmenas mums pateiks daugiau informacijos apie tai, kas ten vyko nesklandžiai. Buvo ta. Ponas Brituota. Atsiprašau, suklydau, sako pirmininkas. Ne, ta pavardė man buvo pranešta, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti porą klausimų. Gerbiamas ponė Brüner, norėčiau atsiprašyti, kad netrukus turėsiu išeiti iš posėdžio. Ir aš iš karto norėčiau pateikti klausimą. Tikiuosi, kad atsakymą į mano klausimą man praneš kiti kolegos. Jūs kalbėjote ir apie tam tikras kompetencijas, o būtent, kad jūs nesate baudžiamoji institucija, neturite jokių kompetencijų baudžiamosios teisės rytyje. Aš šiame komitete esu naujokė ir man susidaro toks įspūdis, kad jūs tarsi norite užsiminti, kad jums nepat nepakanka jūsų turimų kompetencijų jūsų užduotims vykdyti. Taigi, ką Jūs manote, kokia, kokios funkcijos turėtų tekti Olafui, kokios funkcijos nacionalinėms institucijoms? Kaip Jūs manote, galbūt per ateinančius metus dar reikėtų aptarti kompetencijų klausimą. Tai buvo pirmasis klausimas, na ir antrasis klausimas, ko gero dar svarbesnis. Savo ataskaitoje Jūs rašote, kad uh, Jums pavyko pasiekti nemažos pažangos, kovant su cigarečių kontrabanda, taip pat korupcija žemės ūkio srityje, taip pat ir pinigų klastojimo srityje. Įvairiose komitetuose mes susidurėme su naujų fenomenu, tai yra suklastoti vaistai. Gal ir jūs turite kažkokios tai išsamesnės informacijos apie suklastotus medikamentus arba suklastotus vaistus. Ta suklastotų vaistų pilkoji rinka vis labiau plečiasi, o be abejo suklastotų vaistų šalutinis poveikis gali būti dar uh, uh, sudėtingesnis negu kad kitų suklastotų produktų. Ponas Brunner, norėčiau aiškiai pasakyti, kad mane tenkina mano kompetencijos. Aš labai sąmoningai tai sakau. Aš vertinu Olaf kompetencijas bendrame kontekste. Mes turime daug įvairių galimybių, kurios viršyje tyrimus. Mes tikrai nenorime artimiausių metų tapti baudžiamąją persekiamą instituciją Europoje. Mes manome, kad dabartinė Olafo struktūra yra gera. Aš manau, kad Olaf kuriejams buvo į galvą šovusi geniali idėja. Dėl suklastotų vaistų dėja mes nesame kompetitingi šioje srityje. Jeigu yra konfiskuojami kažkokie kontrabanda, gabenami konteineriai ir ten randame suklastotų vaistų, be abejo mes akių neužmerkiame. Uh, Mes glaudžiai bendradarbiavame ir su muitinėmis. Galbūt reikėtų į viską glaudžiau įtraukti ir pramonę tyrimų institucijas, tam, kad jos glaudžiau bendradarbiautų su Olafu ir keistųsi turimą informaciją. Dabar bendradarbiavimas yra nepakankamas. Mes bendradarbiaujame su cigarečių pramonė, tai yra puikus pavyzdys, kad galima bendradarbiauti su Olafu ir nenukenčia verslo paslaptis. Mes siekiame glaudesnio bendradarbiavimo, bet kompetencijų kovos su klastotais vaistais rytie mes neturime. Ponas Makomai. Pane Makomai. Ačiū už pristatytą ataskaitą. Turiu porą klausimų. Vienas klausimas dėl viešųjų pirkimų sukčiavimo. Iš e, savo patirties e, kovos su korupcijas rytie galiu pasakyti, kad viešųjų pirkimų sritis pati pažeidžiamiausia korupcijos yra ir žinome, kad ES lėšos yra panaudojamos valstybėse narėse, e, rengiant viešuosius pirkimus. Tad iš e, savo patirties, e, Olafe, ar dabar jau geriau galite e, nustatyti sukčiavimą vykdant viešuosius pirkimus? Kodėl užduodu šį klausimą? atsakymas galbūt galėtų būti toks, kad taip galime dirbti kartu šio klausimu ir tikslas galėtų būti perkelti tai į taisyklės. Antras klausimas dėl nacionalinių. Uh, ryšių punktų valstybėse narėse. Jūs sakėte, kad e, Olafas e, e, labai remiasi nacionaliniais, nacionaliniais ryšių punktais ir klausimas būtų toks, kaip vertinate jų darbą, ar turite bendrus kriterijus jiems vertinti. Ir kitas klausimas yra toks, ar buvo tokių atvejų, kai buvo informacijos ar pagrindo abejoti nacionaliniuose ryšių punktuose dirbančių asmenų princip, principingumu. Dėkui. Ponas Brunner. Labai ačiū. Leiskite visų pirma pradėti nuo kontaktinių centrų. Tai yra kontaktiniai centrai skirti kovai su sukčiavimu. Bendradarbiavimas tokiais centrais naujosiuose valstybėse narėse vyksta labai skirtingai. Mes negalime vienodai vertinti bendradarbiavimo su visais tokiais kontaktiniais centrais. Vis dėlto tas bendradarbiavimas yra labai svarbus, jis pasiteisina. Iš esmės aš galėčiau pasakyti, kad e, tas bendradarbiavimas vyksta teisinga linkme. Jeigu jūs skaitėte ataskaitą, tai pastebėjote, kad mes nesame bendradarb... patenkinti bendradarbiavimu su vienos šalies centru, Na ir to iš šalis netgi pakeitė savo įstatymus tam, kad galėtų būti sėkmingesnis bendradarbiavimas. Taigi kartais tiesiog pakanka užsiminti, kad mes nesame įtin patenkinti bendradarbiavimu. Bet kokia atveju tų kontaktinių centrų pati idėja tikrai labai pasiteisina. Ir tikrai likščiau nekilo problemų dėl uh, šių centrų integralumą. Didžiausia, daugiausia problemas kyla iš išorės. Turiu pasakyti, kad ne visose šalise yra toks pats kultūros lygis. Ne visos šalis nori kalbėti apie savo vidaus problemas, taigi mums dar reikės palaukti, kad pasikeistų kultūra. Galbūt kartais tai reikia ar paskatinti. Aš Kalbu ne vien tik apie naujasias valstybės narės, bet ir apie kai kurias, ir apie kai kurias senasias valstybės narės. Kartais valstybės narės tiesiog bando užmaskuoti problemas. Toliau dėl viešųjų konkursų. Na, tai kelia tikrai nemažų problemų, vyksta sukčiavimai šioje srityje. Daugiausia problemų kyla ne dėl paties viešo konkurso, bet dėl įgyvendinimo, kai yra sudaroma sutartis. Tai vad sutartį vykdant iškyla problemos. Reikėtų pagalvoti apie geresnį kontrolės mechanizmų taikymą sutarčių įgyvendinimo laikotarpiu. reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų kovoti su skai, sukčiavimu būtent šioje srityje. Iš tikrųjų pripažįstu, kad problema opi, reikia ir galima daug diskutuoti. Naujosiose valstybėse narėse, o taip pat ir komisijoje buvo pastebėti labai teigiami pokyčiai. Jau, problemas jau dabar suvokiamos geriau, turiu omeny e, tai, kad dabar jau geriau suvokiama, kad būtent viešųjų konkursų srityje gali kilti nemažų problemų. Ponas Krakakis. Ačiū pirmininkė. Aš esu naujas šiame komitete. Taigi prašom atlaidžiai žiūrėti į mane, jeigu paklausiu per nelik paprastų klausimų. Jūs minėjote 250 milijonų eurų, kurie buvo susigražinti po OLAF tam tikrų veiksmų, e, o 50 milijonų į biudžetą. Viena vertus matome šiek tiek efektyvumo, kita vertus gali būti, kad čia matome labai išplitusį sukčiavimą ir korupciją. Kokia dabar yra situacija? Ar jūs įsivaizduojate, koks yra mastas problemas? Toks būtų mano pirmasis klausimas. Antra, jūs minėjote keletą šalių. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokios yra sritis, kuriuose rizika didžiausia, veiklos sritis, kur e, šis e, reiškinys labiau paplitęs negu kitur. Ačiū visų pirma, norėčiau pasitikslinti, kad kalbame apie didesnės sumas apie daugiau milijonų. Žala yra tikrai didžiulė. Tai yra apie 400, 450 milijonų. Pinigai yra išleidžiami labai sudėtingomis sąlygomis. Institucijos, ypač ir komisija dažnai griežtai elgesi, jeigu pastebi kažkokių tai e, nesklandumų, tai yra sveikintinas dalykas. Jeigu mes skiriame subsidijas, tai net ir geriausio organizuotoje šalyje gali atsirasti problemų. Yra tokių šalių, kurios yra labai aukštai e, Transparency International sąrašo e, pozicijose, bet kitais metais tos pozicijos jau gali pasikeisti. Ne tik Olaf, bet ir komisija turėtų daugiau nuveikti kontrolės ir lėšų susigražinimo srityje. Taigi buvo paminėti tokie skaičiai kaip 450 milijonų eurų. Vis dėlto tai nėra tiksli suma, Kartais yra sunku nustatyti tas sumas. Mes remiamės statistiką, bet e, statistinis pagrindas, statistinė bazė dažnai yra per maža, per silpna. Mes apie tai kalbame ir su valstybėmis narėmis. Tikrai nenorėčiau užsiminti, užsimti kažkokiamis spekulacijomis, spėliojimais. Uh, nenorėčiau spėlioti, kokios gali būti konkrečios sumos. Jeigu mes patikrintumėm 600 bylų ir paaiškėtų, kad visais atvejais buvo nesklandumo, tai tada kiltų klausimas dėl uh, teisinio valstybių patikimumą. Leiskite vis dėlto man susilaikyti nuo tolimesnių spėliojimų, kokia yra tikroji žala. Mes minime 450 milijonų eurų. Ir tie, kas bando sukčiauti, vis dažniau pastebi, kad sunkiau yra nusukti pinigus. Taigi tai irgi rodo, kad mūsų veikla yra sėkminga, nes, kaip sakiau, mes vis daugiau dėmesio skiriame prevencijai. Dar kartą galiu pakartoti, kad buvo pasiekta nemaž, nemaža pas, e, pažanga sukčiavimo prevencijos rytyje. Ačiū. Ah ja, e, also ähm, wissen Sie, das Natürlich gibt es hochgut und. Be abejo, yra tokių sričių, kur puikiai vyksta kontrolė, tarkim, žemės ūkis. Jau kokį 60 metų yra kontroliuojama šis rytis. Tie, kas gauna pinigus kuo puikiausiai žino, kokia yra rizika, žino, kokios yra problemos. Na, kai kalbame apie didelius pinigus, daug pin... problemų yra susijusios su muitų sritimi, preferencijų sistema, kai kai kurioms šalims yra taikomi mažesni muitai, bet kažkokiais aplinkiniais keliais vis tiek uh, E, kontrabanda prekes yra gabenamas, tai yra didžiulė problema. Mūsų šal, šalise kainos yra aukštos ir be abejo bandoma nelegaliai įveš, įvežti pigesnės problemas. Tai yra bendra europinė problema. Na, o kalbant apie išlaidas, tai be abejo yra tokių programų, kurias labai sunku kontroliuoti. Tarkim, testinio mokymosi srityje. Kartais sunku sukontroliuoti, kiek darbuotojai dalyvauja kažkokiose teisinio mokymo programose, ar 150, ar 50, ar 5. Kartais tiesiog sunku tai žinoti. Kartais firmos irgi tai slepia, mes su šia problema dažnai susidurėme. Taip pat ir mokslinių tyrimų srityje ta pati problema, kai kalbame apie mažuosius universitetus, tai kartais ne visiškai aišku, ar tikrai tie pinigai yra teisingai panaudojami. Kartais tiesiog e, pradedama e, vykdyti viena tyrimų programa, ji nėra baigiama, tada tie patys pinigai pradedami naudoti kitai tyrimų programai ir kartais tiesiog sunku susigaudyti, kokiai programai pinigai buvo panaudoti. Taigi reikia geresnės kontrolės. Na ir mes be abejo apie tai nuolat diskutuojame. Prego, onorevole Andreas. Ponas Andreison, ponė Andreison. Ačiū pirmininkė. Pone Bruneri, ačiū Jums už pasisakymą ir už tai, kad pakvietėte į Olaf, kad mes suprastume geriau, kaip Jūs dirbate. Aš būtinai apsilankysiu greit, greitai tą padarysiu. Aš esu naujai išrinkta parlamento narė, tačiau pažįstu ES institucijas, tikriausiai mane pažįstate ir turiu pasakyti, kad ne visiškai suprantu jūsų statistinius duomenis pateiktus. Ar didėja, ar mažėja atvejų pažeidimo priklauso, ne, nesuprantu, ar dėl tai yra yra todėl, kad padidėjo ar sumažėjo pažeidimo, ar dėl to, kad jūs geriau dirbate. Taigi norėčiau Jums pasakyti, kaip Jūs pradedate tyrimą, kokiu pagrindu, kad geriau suprasčiau Jūsų statistinius duomenis. Antras klausimas būtų toks. Jūs minėjote, jog esate visiškai nepriklausomi. Suprantu, kad jūs e, atsiskaitote komisarui atsakingai už biudžetą. Atsakingam už biudžetą. Taigi prašom paaiškinti tuos dalykus. Ačiū. Um von der letzten Frage klar zu antworten, ich, äh, ich berichte niemanden. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Aš niekam nesu atskaitingas. Aš e, pateikiu e, mūsų pranešimą, veiklos ataskaitą parlamentui, viešai pasisakau, nes tai susijęs su skaidrumo dalykais Kartais mes komisijoje aptarėme vidinius dalykus taip pat. E, yra nustatyta, apie ką aš atsiskaitau komisijai. E, tam, kad būtų laikomasi uh, procedūrų. Aišku, žmonės turi teisę informaciją, tačiau aš rengdamas ataskaitą e, parodau, ką aš darau. Ir čia dabar kalbėjau apie tai, kas įvyko pernai metais. Taip mes rengėme savo ataskaitas ir būtent pateikėme vieną iš jų šiandien. Tačiau Dabar noriu pasakyti, kad aš ne, nesikreipiu į atskirą komisijos narį ir neklausiu jo, kas yra gerai, kas yra blogai. Taryba ir parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad mes nesame visiškai nepriklausomi. Aš negirdėjau, nemačiau ir nežinau e, apie jokį atvejį, kad, atvejį, kad kažkas bandytų mus paveikti. E, tokios ataskaitos yra reikalingos institucijoms ir mes manome, kad mes esame tarnyba kitoms tarnyboms. Mes, mūsų funkcija yra tokia. Jeigu e, kažkas nesutinka su mūsų tyrimu, ar jeigu mes ką nors nustatome, gali prasidėti kažkokia drausminė procedūra, bet mes taip pat norime užkirsti tam tikrus pažeidimus ateityje. Kitas dalykas yra bendradarbiavimas. Reikia teisingai suprasti, kad tai nėra kažkoks tai priklausomybės dalykas. Aš sprendimus priimdamas esu visiškai nepriklausomas. Jūs taip pat paklausite, kada mes pradedame tyrimą. Galbūt pasižiūrėję į mano pristatymą pamatysite aiškius kriterijus, kada mes e, pradedame tyrimą, kokiais atvejais, kaip kolegija ką tik sakė, mes nesusaistyti jokiais politiniais motyvais, mes vadovaujamės objektyviais kriterijais, kurie atitinka mūsų taisyklės darbo. Taip pat vykdoma mūsų procedūrų kontrolė, kuri yra panaši kaip kitų tarptautinių institucijų, nes, man atrodo, toks yra geriausias būdas dirbti, norint pradėti tyrimą. E, mes tą darome, nusprendžiame pradėti tyrimą e, valdybos posėdėje, e, jame dalyvauja paprastai OLAF vadovai, vadovybė. ir e, sprendimai yra priimami niekam neįtakojant, pavyzdžiui, man asmeniškai e, pasiūlius. Ir mes taip pat norime skaidriai dirbti. Pone Grisler. Labai ačiū, ponia Bruneri, dėkuoju ir Olafui. Aš sveikinu jūs jau dirbančius dešimt metų kaip organizacija. Olafo steigimas buvo labai geras žingsnis į priekį, nors ryšiai tarp Olafo ir komisijos ir pasikeitė per tą laiką. Mes pasižiūrėjome į Olafo teisinį pagrindą. 130 pakeitimų buvo padaryta lapkritį. Aš kaip pranešėja galbūt galėčiau jūsų paklausti, ką jūs galėtumėte pasakyti apie teisinį pagrindą, kokie naujausi duomenys dėl to. Antras dalykas. E, e, komisijos pirmininkas e, kalbėjo prie, prieš savo perinkimą, kad jis kad jis ateityje ketina glaudžiau bendradarbiauti su Olafu. Aš noriu jūsų paklausti, ką vis tik tai reiškia tas visiškas nepriklausomumas. A, kaip jūs matote, kokias turite galimybės įtakoti tam tikrus dalykus ir kaip dėl ateities. Olafas nori išlikti nepriklausomų ateityje, bet jeigu jis uh, e, naudosis tam tikromis duomenų bazėmis ir prašys prašymo visą laiką komisijos, tai atrodo bus tam tikras apribojimas siekiant e, kovoti su sukčiavimu. Reikia užtikrinti geresnę prieigą prie duomenų bazių. Ir aš norėčiau paklausti, gal mes e, galime čia kažko tikėtis daugiau išgirti iš Olafo. E, ir e, ar nėra taip, kad jūs tik tai darėte savo namų darbus per vasarą ir daugiau nieko? Toliau. E, parlamentas e, jums nusintė tam tikrą informaciją apie tai, kaip lėšas naudojo kai kurie kolegos, tačiau nieko apie tai daugiau nebeišgirtume po to, kai jūs gavote šį dokumentą. Ar dabar viskas jau yra padėta į stalčių, o galbūt mes galime tikėtis tam tikros pažangos čia. Mums tai yra labai svarbu, kadangi tai yra tiesiogiai susijęs su Europos parlamento ir atskirų narių reputacija, nes e, ten buvo, tame pranešime ataskaitoje buvo įvairių nemalonių dalykų ir aš noriu sužinoti, kas atsitiko su to tyrimu. Toliau, Bulgarija. Kartais e, mes išgirstame įdomių dalykų Neseniai Bulgarijos valdžia paskelbė gana įdomų dokumentą. Ten buvo paskelbti tam tikrų tyrimų rezultatai. E, tie rezultatai buvo pateikti Bulgarijos valdžiai. Ten buvo kalbama konkrečiai apie 50 sukčiavimo atvejų, kai buvo piknaudžiavima ES lėšomis. Aš norėjau paklausti, kiek pagal tą medžiagą buvo e, pradėta e, teismo procesų ir kiek buvo teismo sprendimų priimta. Ačiū. Äh, Ačiū už klausimą. Aš jau kalbėjau apie mūsų galimybės, bandžiau nupasakoti situaciją. Tikrai neprieštaraučiau, jeigu kompetencijos būtų išplėstos. Yra tokių sričių, kur mes dar galime suintensyvinti bendradarbiavimą ir geriau išsiaiškinti kompetencijas. Tai būtų viena pastaba. Na, o kita pastaba mes tikrai tam neprieštarautumėm. Procedūros, į kurias įtraukti dabartinė ar bebuvę parlamento nariai dėl asistentų, tai ponė Greslė, Greslė aš mielai jums pateikčiau informacijos Aš tikrai nelabai mėgstu baksnoti pirštais į kitus, bet šiuo atveju turiu besti pirštų į parlamentą. Anksčiau esame gavę visą dokumentą, ten buvo šimtai vardų ir pavardžių ir buvo visiškai aišku, kad tik nedidelis skaičius tų pavardžių iš tikrųjų paminėti, paminėtos teisingai. Parlamente buvo atliekami paklausimai, buvo atlikta audito ataskaita, naudojamas įprastinėmis procedūromis. Na ir skaičius tų, kurie iš tikrųjų pažeidė taisyklės, sumažėjo. Šiuo metu aš dar jums negaliu pateikti pranešimo apie konkrečius bylų skaičius, kai kurios bylos pradėtos. Mes tikimės gauti kitus reikalingus dokumentus, kadangi vyko rinkimai, tai ir Europos parlamento administracija nebuvo labai pasiruošusi mums padėti. Taigi, kaip sakiau, aš nemėgstu, nemėgstu baksnuoti pirštais į kitus, bet manau, kad visų pirma Europos parlamentas turėtų pradėti laiku ruošti savo namų darbus ir tada nereikėtų manęs klausinėti tokiu klausimu. Kaip jau sakiau anksčiau, iš tikrųjų norėčiau, kad būčiau norėjęs, kad visas tas procesas būtų pasibaigęs iki rinkimų į parlamentą, iki šių metų vidurio. Vis dėlto tikrai nebuvo suspėta viską padaryti laiku. Mes negalime patraukti kažkaip tai teismą, negalime apkaltinti konkrečių žmonių, mums reikia turėti konkrečios informacijos. Iš parlamento esame gavę pranešimą apie asistentus. Deja, tenka apgailestauti, kad bendrantarbiavimas nebuvo toks sėkmingas, kokio norėtųsi. Tikrai tikiuosi, kad e, šią proces, proces, šį procesą baigsime bendradarbiaujami tarp Olafo ir parlamento. Kol kas dar niekas už tai nebuvo nenubaustas. Tai yra didžiulė problema. Tai yra apskritai didelė problema, kad nemažai bylų taip ir nėra baigiamos. Turėtumėm daryti viską, kad tokios ir panašios bylos baig, būtų baigtos. Tikrai tikiuosi, kad galų gale mūsų darbą vainikuos sėkmė. Aš suprantu, kad ir su Bulgarija dar teks nemažai padirbėti. Vis dėlto Europos parlamentas, ko gero, supranta, kad teisingumo sistema valstybėje yra tokia sistema, kurio neįmanoma taip lengvai ir sparčiai pakeisti. Tikiuosi, kad visiems tai aišku. Pamiršau dar vieną klausimą. Buvo teirautasi apie Olafo reformą. Na, galbūt man šis klausimas netrodo toks jau labai svarbus, dėl to aš jį ir pamiršau. Aš darau prielaidą, kad komisijos pirmininkas yra pateikęs savo pareiškimą ir tą pareiškimą reikėtų interpretuoti taip, kad reikia įvertinti visą nuveiktą darbą Antrasis pasiūlymas dėl reformos vis dar nagrinėjimas, jis gulia ant stalo, jis nepadėtas į stalčių, jis ir toliau turėtų būti nagrinėjimas. Reikėtų pagalvoti, ar įmanoma pasistumėti į priekį ir um, toliau plėtoti nepriklausomumą, jeigu tai yra įmanoma, teisinė ir kitomis prasmėmis. Viskas paaiškės tolimesnių diskusijų metu. Komisijos pirmininko pasisakymą aš supratau taip, kad viskas vyksta teisinga linkme. galima kalbėti apie pažangą, o ne regresą, bent jau taip aš interpretuoju komisijos poziciją. Taigi komisija ko gero kalbėjo ne apie naują kažkokią plėtrą, bet apie tolimesnę plėtrą. Ačiū. Panajas Ajalas Indar. Ačiū pirmininkė. Ačiū Ir iš mano pusės, pono Bruneriu, iš jo pranešimą, ypač turint galvoje, kad jis atvyko pas mus kadencijos pradžioje, na, jis teisus yra, kad čia matomi ir naujų, ir senų e, veidų, tad užmėgsti santykius iš pat pradžių yra labai svarbu. Pateiksiu klausimą. Ne tik tai norėdama jūs informuoti, bet taip pat ir visus komiteto narius. Mano klausimas būtų dėl etikos kodekso taikomo tyriamiesiems. Čia bandytumėm numatyti galimybę pradėti e, peržiūrą OLAF. Gal galėtumėt paaiškinti, ar ta sistema veikia, kaip veikia ir ar turėtumėt e, informacijos apie naudingumą, ar galbūt reikėtų sistemą tobulinti? Gal dar trumpai galėtumėt e, papasakoti apie tai, kokia dabar e, padėtis yra OLAF priežiūros komitete. Tikrinimo e, teisė yra svarbi ne tik tai komitetui, bet ir visam parlamentui. Mes norime užtikrinti, kad Olafas tinkamai vykdytų savo e, pareigas. Na, turint galvoje, kad dabar nauja e, parlamento kadencija, gal galėtumėte informuoti apie tai, kokia padėtis yra priežiūros komitete. Ir dar vienas klausimas Kai kalbame su savo rinkėjais, girdim, na, nebūtinai kritiką, bet e, pastabas dėl to, kad Olafas turėtų atlikti savo darbą. O Olavas perdoda e, bylas e, valstybėm narėm. Ar Olaf, Olafas toliau vykdo stebėseną imasi tolesnių e, veiksmų, kaip jūs užtikrinate, kad būtų pasiekta pagėdamų rezultatų. Ir galiausiai e, dėl to, ką aš perskaičiau e, spaudoje ir tai labai neramina dėl Galilėjo programos ir dėl to, kai buvo primtas sprendimas dėl finansavimo Galilėjo programos. Ši programa yra labai svarbi ir vertinga Europai. Uh, labai e, svarbus e, projektas tyrimo ir inovacijų e, srityje. Ar Olafas turi informacijos apie bet kokią kritiką dėl Galilėjo ir šios programos finansavimo? Um, um, um, äh, Jeigu aš teisingai supratau, tai jūs kalbėjote apie mūsų vidaus taisyklės. Mes turime tam tikrą vadovą, manual, uh, Šiuo metu jis yra peržiūrimas, modernizuojamas. OLAF reglamento pakeitimai taip pat bus atspindėti tame vadove. Taigi bus įgyvendinti OLAF reglamento pakeitimai. Be abejo, mes vadovausimės komisijos pasiūlymų, taip pat ir Europos parlamento išreikštą kritiką. Darysime viską, kad galėtumėm patobulinti mūsų struktūrą. Mums tai yra labai svarbu. Mes manome, kad skaidrus ir geras, tinkamai kontroliuojamas procesas pasiteisino, jį kopijuoja ir kitos agentūros arba tarnybos. Jūs klausėte apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Tam, kad būtų galima tinkamai vykdyti procesą, tai reikia daug lėšų, darbuotojų, praktiškai lygiai tiek pat, kiek ir atliekant tyrimą. Jūs minėjote CL atvejį, bylą, CL bylą, kuri Ispanijoje buvo nagrinėjama devynerius metus ir dabar buvo ta byla baigta pagal civilinę teisę, taigi matėte, kiek ilgai viskas užtruko - devynerius metus. Olaf yra dažnai kritikuojamas už tai, kad nesiema konkrečių veiksmų. Bet viskas nėra taip jau paprasta. Aš nenoriu komentuoti baudžiamosios teisės aspektų, nes e, sprendimą priima teismai. Mes vis dėlto bendradarbiavimo, bendradarbiavame su komisija ir teigiame, kad pinigai turi būti sugražinti dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Mes rėmėmės bendradarbiavimu su teisingumo teismu, kuris yra Luksemburgė. Vis dėlto viskas užtruko uh, devynerius metus, kol pasiekėme rezultatų. Na ir tikrai, dėja kartai sunku paaiškinti, kodėl viskas tiek ilgai užtrunka, na, bet situacija yra kokia yra. Nežinau ir kodėl Belgijos atveju viskas vyksta taip lietai. Iš tikrųjų, Belgijoje galima skustis dėl visko. Uh, Na ir dėl to galų gale labai sunku priimti sprendimą. Kai kuriais atvejais netgi pasikeičia teisėjų kartos. Iš tikrųjų, šią problemą turėtumėm nagrinėti ir pagalvoti, ar mes iš tikrųjų galime spręsti tokias sudėtingas bylas. Kalbu ne vien tik apie europinės bylas, bet ir apie bylas valstybėse narėse. Dėl prekių mainų nelabai ką galiu pasakyti, išskyrus tai, kad e, buvo išrinktas naujas skyriaus vadovas sekretorijate. Jis užėmė savo pareigas visiškai neseniai. Jis, jo, Jis nebuvo patvirtintas kol kas dar kartą. Bet vis dėlto jis gali puikiai vykdyti savo funkcijas. Na, tiesiog reikėtų priimti politinį sprendimą dėl tokių asmenų paskirimo ne pirmai kadencijai. Aš manau, kad vis dėlto tai yra politinis klausimas, o ne klausimas, kuris tiesiogiai susijęs su Olafu. Dėl Galilėjo nieko negaliu pakomentuoti. Jeigu kažkas sako, kad finansavimas yra netoks, kokį buvo įsivaizduota, kad finansavimas nėra skaidrus, Jeigu turime konkrečių užuomenų, kad vyksta manipulacija, tai tada mes turime už ko užsikabinti. Kol to nėra, tai nėra Olafo reikalas, mes neturime konkrečių aspektų, už ko galime užsikabinti. Na, o šiaip galėčiau pasakyti, kad Iš tikrųjų, čia e, kalbam ir apie nemažai politinių klausimų. Dabar aš norėčiau paprašyti žodžio, nes daugiau niekas nebenori pasisakyti. Mes dar turime labai daug klausimų įspręstų, o turime baigti pusę penkių. Klausimai yra sudėtingi ir aš pabandysiu kaip galima iškiau išsireikšti. Pirmiausia, gal galėtumėte man geriau paaiškinti ryšį tarp teisės saugos institucijų valstybėse narėse ir Olafo, koks yra statusas ryšių? Ir jeigu, pavyzdžiui, e, baudžiamoji byla užsitęsia, daugelį valstybių narių baudžiamosios bylos nagrinėjamos ilgai, kitaip tariant, reikia laukti keletą metų, kol e, priimamas e, sprendimas byloje. Ir gali būti, kad teisės saugos institucijos Ar jūs galite tęsti toliau tyriamą į darbą tuo pat metu, kai vyksta teismo byla? Lygiai grečiai. Toliau tie žmonės, kurie e, pateikia informaciją Olafui, kaip jie yra traktuojami. Dar vienas klausimas, atrodo, kolegos jau to klausė, bet pakartosiu. Vienas iš esminių dalykų yra taisyklių dėl E, viešųjų pirkimų pažeidimas. Ką ketina Olafas daryti, tikrindamas konkursus e, dėl viešųjų pirkimų ir taip pat tikrindamas, kaip yra įgyventinami projektai. Man asmeniškai tai yra svarbu, nes aš esu įgyjęs tam tikros profesinės patirties čia. Ir įsivaizduoju, kad viešojo finansavimo srityje ryšiai tarp organizuoto nusikalstamumo ir politikų gali būti labai e, tamprus. Ir čia kalbame apie korupciją. Ir norėčiau klausti, ką ketina e, daryti e, Olafas šiuo konkrečiu atveju. Kitaip tariant, e, Mm, Argentina pasižiūrėti ryšius tarp organizuoto nusikalstamo ir viešųjų lėšų panaudojimo. Also die äh, Zusammenarbeit mit der Justiz insgesamt. Taip, bendradarbiavimas su teisminėm institucijom. Jis vyksta puikiai, bent jau su nacionaliniais teismais yra sukurtas visas tinklas tarp Olofo ir nacionalinių teisminių institucijų. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad nėra noro iš valstybių narių teismų pusės. Na, kyla problemusios daugiau susijusios su procedūriniais dalykais, nes uh, kartais mums suteikiama nepakankama svarba, ne, ne tokia, kokią norėtumėm e, procedūrinių klausimų prasme, bet turime su tuo susitaikyti. Vis dėlto pasiekėme nemažai. Ir pavyzdžiui, kitą savaitę vyks prokurorų konferencija Vienoje ir e, į tą konferenciją mūsų partnerės valstybės narės siūs e, prokurorus, kurie e, gali toliau gerinti bendradarbiavimą su mumis. Tad esame nusiteikę optimistiškai, kad geriau atitiksime nacionalinius reikalavimus. Na, o mūsų metinė ataskaita yra tarsi kaip pagrindas e, vertinimui. O, o e, ne, o ne kažkoks e, privalomas atsiskaitimas. Kaip pavyzdį pateiksiu Italiją. Ten puikiai bendradarbiavome su teisminiam institucijom, siekdami susigražinti lėšas kaip įmanoma anksčiau turime užtikrinti, kad lėšos nebūtų prarastos procedūros pabaigoje vien dėl to, kad viena šalis, pavyzdžiui, bankrutavo ar dėl kažko panašaus. Mes e, turime e, užtikrinti lėšų e, grįžinimą kaip įmanoma anksčiau, na, žinoma, mes negalime konfiskuoti lėšų. Viskas vyksta pakankamai neblogai, tikrai pavyko pradėti neblogą bendradarbiavimą. Ir tyrimų e, institucijos su džiaugsmu, e, su džiaugsmu naudojasi mūsų turimą informaciją, kad paspa, paspartintų e, procesą. Dabar dėl informacijos apie personalo narius, apie anonimiškumą procesinių veiksmų atveju. Na, mūsų veiksmai labai riboti čia, nes mes negalime užtikrinti ar duoti įsipareigojimų dėl to, ką po to teisminės, teisminės institucijos darys su tai informacija. Mes nenorime, kad kas nors susidarytų e, įspūdį, e, kad e, pavardė, tarkim, bus apsaugota jeigu ta informacija yra perdodama teisminiam institucijom ir jeigu tos po to institucijos e, nesaugo to asmens. Tai e, jeigu pateiktumėm tokį patikinimą asmenėms, tai iš tiesų sudarytumėm klaidingą vaizdą. Dėl įgyvendinimo kontrolės tinkamos kontrolės vykdymo pareiga tenka tiems, kas leidžia lėšas. Mes net nesame audito tarnyba. Netliekame eksante audito patikrinimu. Tai yra funkcija tų, kas priema galutinį sprendimą dėl lėšų. Vis dėlto mes pakoregavome savo darbo taisyklės ir jei ateityje maty, manysime, kad verta rekomenduoti, kad būtų atliktas auditas, tai mes galime imtis e, prevencinių e, žingsnių bendraujant su atitinkomomis šalimis. Dabar dėl paskutinio jūsų pastebėjimo dėl organizuoto nusikalstatumo, viešojo finansavimo. Uh, tai nėra mūsų pagrindinė funkcija, darbo sritis. E, vis dėlto nemažai europinių lėšų yra susijusius su tokiais dalykais. Už tai visų pirma yra atsakinga nacionalinė policija ir teismai. Na, o mes galime daugeliu atveju teikti naudingos informacijos nes e, labai dažnai e, turime su verslu susijusios informacijos, kurią galima perduoti atitinkamam institucijom. Dabar dėl finansinių interesų apsaugos bendrijos Jums žodis dar kartą. Pone Bruneri. Dar kartą Jums suteiksiu žodį dėl pranešimo susijusio su bendrijos finansų, finansų interesų apsaugos. Atsiprašau, neišgirdau, ką Jūs sakote, pirmininkė, sako ponas Bruneris. Dabar turiu Jums pristatyti pranešimą už praeitus metus. Manęs paprašė to padaryti komisijos narys Kalas kad jums papasakočiau apie ataskaitą ir pranešimą dėl, e, taip vadinamą, 280 straipsnio pranešimą ir aš kalbėsiu šį kartą labai trumpai, bet man atrodo labai svarbu naujiems parlamento nariams suprasti, kodėl kalbam apie e, dvi ataskaitas, kodėl jos skirtingos ir kodėl net kalba kita. Ir kodėl aš tiesiogiai neatsiskaitau, atsiskaitau už tai, mes rengėme tai komisijos vardų. 280 sutarties straipsnis sako, kad komisija ir valstybės narės koordinuoja savo veiksmus siekdamos apsaugoti ES lėšas ir kovodamos su sukčiavimu bei kitais pažeidimais. ES finansinių interesų e, apsauga yra bendros atsakomybės dalykas tarp komisijos ir valstybių narių. Tai labai svarbu pabrėžti tarp komisijos ir valstybių narių. Todėl pagal šį straipsnį kiekvienais metais komisija ir valstybės narės kartu parengia ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos ir e, Pranešime arba ataskaitoje yra daug statistinių duomenų dėl sukčiavimo ir kitų pažeidimų atvejų. E, skaičiai, kaip žinia, labai domina e, žmonės esančius už institucijų ribų, tačiau norėčiau pabrėžti, kad statistinius duomenys reikėtų labai atsargiai e, skaityti, kadangi daugeliu atveju pažeidimas, apie kurį pažeidžiama, yra paprasčiausias pražiūrėjimas administracinis, o ne kokio nors sukčiavimo atvejis, kuris jau būtų tyčinis veiksmas. Taip pat e, įtarimas dėl to, kad buvo įvykdytas sukčiavimas, nebūtinai yra sukčiavimas. Ataskaitoje taip pat yra pasirinkta teikiamos naujos priemonės, kurias komisija ir valstybės narės e, pritaikė tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus šioje srityje. E, noriu pasakyti, kad šiaip jau ne viskas atsispindi toje ataskaitoje, e, ne visą laiką mes kalbame apie savo kasdieninį darbą. Tačiau mes ir komisija vertina tai, kad parlamentas kasmet e, priima rezoliuciją e, dėl kovos su sukčiavimu ir taip pat patvirtina, e, kurie, kur yra paremta komisijos metinė ataskaita bei OLAF ataskaita. Taigi, kova su sukčiavimu, pažeidimais yra labai rimtas dalykas visos ES mastu ir noriu parlamentui padėkoti už dėmesį šiuo klausimu. 280 e, straipsnio ataskaita e, buvo pagrindas e, parlamento rezoliucijai 2008 metų priimti, kuri nukreipta prieš, kovas, prieš sukčiavimą ir rezoliucijos pagrindas taip pat buvo taip vadinamas mūsų to pranešimas. Dėl e, drausmės atskaitomybės ataskaitoje kalba, kad laipsniškai e, gerėja atskaitomybės e, reikalavimų vykdymas. E, valstybės narės vis dažniau naudojasi elektroninėmis formomis ir ateityje mes taip pat e, E, tikimės greitesnio duomenų perdavimo, bet mes turime galvoti, kas bus, jeigu valstybės narės pranešinės apie visus pažeidimus, reikia galvoti, kaip tada daryti, kad mes galėtume matyti geriausią vaizdą ir uh, tada uh, Galiu čia pasakyti, kad Italija, pavyzdžiui, iš tikrųjų nori pademonstruoti, kaip yra viskas būtent toje valstybėje. E, Bendras, bendri duomenys už praeitus metus rodo, kad padidėjo pažeidimų įgyventinant struktūrinius ir sanglaudus fondus, taip pat lėšoms rengimui scenarystiai ir tiesioginės išlaidos ir sumažėjo žemės ūkio ir tradicinių nuosavų išteklių srityje. E, bendras e, poveikis išlaidoms e, sumažėjo 1 milijardu, kablelis 024 milijono eurų septintais metais ir sumažėjo visose sektoriuose, išskyrus tiesioginės išlaidas ir lėšas skirtas pasirengimų narystiai. E, padidėjo 58 procentais e, bylų skaičius, 2008 metais nagrinėjamos buvo 523 bylos e, padidėjimas galbūt dėl to, atsirado, kad sustiprėjo kontrolė projektų gyvavimo ciklo pabaigoje ir taip pat, kad vis daugiau valstybių narių pateikia daugiau informacijos. E, noriu pasakyti, kad finansinis poveikis tradiciniams nuosavėms ištekliams sumažėjo 401 e, milijonų eurų iki 351 milijono eurų 2008 metais. Aš noriu pasakyti, kad e, e, sumos, kurias mes įsivaizduojame, yra susijusios su pažeidimais, sumažėjo tiek išlaidų pusėje, tiek tradicinių e, nuosavų išteklių pusėje. Galiausiai aš norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl priemonių, kurių ėmėmės praeitais metais E, kaip žinia, buvo pateiktas komisijos pasiūlymas pataisyti e, reglamentą 1073, bet kol kas galutinio sprendimo dar nepriimta ir e, mes galvojame, kaip paveiks mūsų santykius su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Monako, Lichtenšteinu ir Tikimės, kad sprendimas dėl tų dalykų bus priimtas ECOFIN taryboje spalio mėnesį. Žinome, kad e, dabar reikalavimai didėja ir dėl to sustarimo su trečiosiomis šalimis galiu pasakyti, kad kartais išsigastama, kad lik per daug numatyta jame. E, kaip sakiau, mėnesius prašoma mūsų daugiau, e, griežčiau veikti ir paskui girdime, kad nustembama, kad mes einame per nelik toliau. Taigi aš tikiuosi, kad Ekofin taryba priims šį sprendimą spalio mėnesį. Mums e, neblogai sekėsi dėkti tam tikras priemonės e, siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo. Taip pat e, matome, kad nauja skaidrumo e, sistema yra gerai žinoma naudos gavėjams, mm, jį pateikiama yra internete ir tai yra gera priemonė. Kalbu apie mm, naują finansinio skaidrumo sistemą. E, dabar dar keletą žodžių apie tai, kaip rengiama ataskaita. Visomis kalbomis paskelbiama jį yra ir paskelbiama tik tai santrauka O priedai 2 paskelbiami tik tai anglų kalba, ten yra aišku statistiniai duomenys, kad galima juos būtų pasigilinti. Taigi, mes e, kol kas neišvertėme e, visų į visas kalbas šių priedų, bet dabar man savo, kad e, trimis kalbomis jie bus pateikti. Taigi yra tokia padėtis, mes neturime pajėgumų išversti visą ataskaitą ir priedus į visas kalbas, nes tai kainuotų per nelik brangiai. Taigi bus paskelta viskas trimis kalbomis, galbūt tai bus naudinga. Ar būtų norinčių kalbėti? Panas Helner. Taip, ir aš esu naujas šio komiteto narys, esu regioninės politikos komiteto narys, anksčiau buvęs. Ir dabar iš tiesų turiu priprasti prie tos minties, kad Olafas pateikė ataskaitą komisijos vardu, man tai gan e, nauja yra, tačiau esu tikras, kad būsiu informuotas plačiau. Turiu esminį klausimą Olafui dėl Europos skaidrumo iniciatyvos. Ataskaitoje trumpai apie tai užsimenate. Lėšos žemės ūkiui. Čia e, numatytas visiškas lėšų e, atskleidimas, tačiau su struktūriniais fondais yra visai kitaip. Aš atlikau kelis bandymus ir galiu pasakyti, kad struktūrinių lėšų, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo skelbimas yra tikrai nepakankamas, labai dažnai yra tik tai pavadinimai užrašomi pagal regionus, o atskirai nenurodomi atskiri nenurodome atskiri projektai ir negalima daryti išvado. Iš tiesų e, būtų galima padaryti daugiau, kadangi jeigu būtų struktūrinių fondų skaidrumas, tai būtų labai didelis e, svertas ir suteiktų e, galimybę sukčiavimui išsiaiškinti, kad būtų galima iš tiesų uh, išsiaiškinti, kaip yra pasiekiama regioninės politikos tikslų ir galbūt galėtumėt pateikti platesnės informacijos apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Europa ist manchmal strukturiert, äh, schwierig zu verstehen, aber ähm, ich sehe nicht meine Unabhängigkeit dadurch gefährdet, dass ich einen Bericht. Ačiū. Komisijos pirmininko pavaduotas turėtų pristatyti tą. Vis dėlto mes turime visus statistinius duomenis ir mes rengiame ataskaitą. Remiantis sutartimi, vis dėlto reikia kreiptis į komisiją. Sutartie parašyta, kad e, komisija atsakinga, ne Olafas. Na, bet aišku, mes teigiame informaciją, mes ją patikriname, tokia yra dabartinė situacija. Mums tai visai priimtina. Mūsų kol kas e, netrikdė ta tokia dviguba apsauginė sistema. Be abejo, komisija dalyvauja įvairiose etikos programuose. Mes stengiamės pateikti turimą informaciją ir duomenis. Negaliu iš karto atsakyti jūsų klausimą dėl struktūrinių lėšų skaidrumo. Galbūt mano kolegos galėtų jūs informuoti, galbūt iš komisijos kas nors daugiau žino. Jeigu ne, tai aš klausimą užsirašysiu ir į klausimą pateiksiu atsakymą raštu, kiek įmanoma greičiau. Tai vis dėlto yra klasikinis komisijos instrumentas, kurio šiuo metu pakomentuoti negaliu. Honorevole Audi. Ponas Adi. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ačiū Olafo generaliniam e, direktoriui už abu pranešimus. Tačiau norėčiau pritarti e, keliems savo kolegoms dėl to, kas buvo pasakyta apie jūsų nepriklausomumą. Vien tas faktas, kad jūs čia kalbate komisijos vardu, rodo, kad e, trūksta to nepriklausomumo, nes jūs esate pavaldus komisijos pirmininko e, pavaduotojai, kuris tiesą sakant jums nepadėjo. Ne Aš manau, kad komisija turėt, neturėtų deleguoti kažkam tai kitam savo pranešimo pristatymo, nes tai jos pranešimas yra. Tai na, e, tokia įžanga būtų. Aš iš tiesų nekvestionuoju jūsų nepriklausomumo, bet nepamirškime, kad mūsų užduotis, e, kaip biudžeto kontrolės komiteto, yra tikrinti e, vykdomosios valdžios darbą tą darbą mes atliekame kaip e, bet kuris nacionalinis e, parlamentas. Ir e, galbūt šį klausimą reikėtų užduoti komisijai, tačiau norėčiau pasakyti, kad labai gaila, kad šioje ataskaitoje pagal 280 straipsnį dėl finansinių bendrijos interesų apsaugos uh, pavadinime kalba, kalbama apie kovą su sukčiavimu, o pati ataskaita yra kur kas platesnė. Na ir žinoma, jūsų organizacijos užduotis yra kovoti su sukčiavimu. Olafo paskirtis tokia yra. Tad iš tiesų gaila, kad apie tai pamirštame pavadinime. Dabar dėl 8 metų biudžeto vykdymo tvirtinimo visose šiuose sritise painiojame sukčiavimą, pažeidimus. Be to dar kalbame apie įtariamų sukčiavimo atvejus, ateitie kalbėsime apie įtariamų pažeidimo atvejus. Uh, parlamente mes apie tai žinome ir iš tiesų valstybės narės ir naudos gavėjai yra kalti dėl pažeidimų. Labai sunku yra kovoti su sukčiavimu, palyginti su pažeidimu nustatymu ir uh, auditorumai tai pripažino ir iš tiesų reikėtų išskirti, kur yra sukčiavimas, kur yra pažeidimai. Klysti yra žmo, žmoniška, bet sukčiavimas yra, yra svarbus dalykas. Jūs pats minėjote, kad čia turi būti tyčios elementas. Turim klausimą generalinį direktorių, e, direktorių e, šioje ataskaitoje, pagal šią ataskaitą 8 metų, galbūt e, jūs galėtumėt pasakyti, kiek e, buvo įrodytų e, sukčiavimo atveju, neįtarimų, bet įrodytų ir apie kokius skaičius eina kalba. Sagen, ähm, Olaf hat, und das ist vielleicht manchmal. Dar kartą norėčiau pakartoti štai ką. Mes e, esame įpareigoti padėti komisijai, mes esame labai normaliai įprastinė komisijos tarnyba ir be abejo šią tarnybą atstovauja direktorius. Dėl to mes ir teikiame ataskaitą, mes tą ataskaitą rengiame, nes mes gauname visą informaciją iš valstybių narių. Tos informacijos mums reikia mūsų darbui atlikti. Šią informaciją mes suteikiame generaliniam direktoratui. Na ir ta informacija yra dalis ataskaitos. Dėl to pirmininko pavaduotas kalas manęs ir paprašė pristatyti šią ataskaitą. Tai reiškia ir šiokį tokį mano nepriklausomybės praradimą. Tai nereiškia jokio nepriklausomybės praradimo, nes aš irgi prisidėjau prie šios ataskaitos rengimo. Aš atlieku dvigubas funkcijas, taip yra numatyta taisyklėse. Na ir jau nekarta yra tai buvę, kad aš kažką tai kalbėjau komisijos vardu ir toliau taip elgsiuos. Kodėl būtent taip vadinasi ataskaita, aš jums pasakyti negaliu, kai kurios valstybės narės būtų sužavėtos, jeigu pavadinime būtų žodžiai kova su sukčiavimu. Apie tai nekarta buvo diskutuota. Vis dėlto yra ir tam tikros tradicijos. Mes tiesiog pasinaudojame pirmosios ataskaitos pavadinimu. Anksčiau vyko diskusija, kaip reikėtų pavadinti ataskaitą, na ir tada nuskambėjo ta žodis sukčiavimas, sakė, kad jį reikia įtraukti pavadinimą. Jeigu pažvelgtumėm į tai, kaip Olaf galima iššifruoti vokiečių kalboje, tai yra amt für Betrug Bekämpfung. Tai yra tarnyba skirta kovai su sukčiavimu. Vis dėlto valstybės narės yra atsakingos už kovą su sukčiavimu. Būtent tokia situacija ir yra. Ši tradicija gyvuoja jau kokį dešimtį metų. Dar ji buvo ir tada, kai aš pradėjau įti savo pareigas. Mes diskutavome su valstybėmis narėmis dėl pavadinimo. Na ir puoselėjant tradiciją, tokį pavadinimą ir palikome. Na, o dabar Norėčiau pereiti prie jūsų pasvarstymų. Yra įvairūs ataskaitų teikimo metodai. Yra tokių šalių, kaip, pavyzdžiui, Graikija, kuri viską vertina kaip nesklandumus, netitikimus. Na ir tik po dešimties metų, kai įsigalioja teismo sprendimas, tada tie atvejai yra vardinami jau ne kaip nesklandumai, netitikimai, o kaip apgavystė, sukčiavimas. Yra ir tokių šalių kaip Italija, Vokietija, kur į tyrimus, kur tais atvejais, kai tyrimus yra įtraukiamos finansinės institucijos arba policija, tokia atveju yra iš karto vadinami sukčiavimu. diskusija jau kurį laiką vyksta, mes stengiamės e, įnešti kiek įmanoma daugiau aiškumo, kad nebūtų jokių nesusipratimų. Dar kartą norėčiau paraginti atsargiai vertinti skaičius. Nes tiesiog jūs dažnai sumetate viską į vieną krūvą, į vieną krūvą sumetate ir kreušės, ir obolius, kartais net ir citrinas. valstybės narės turi skirtingas tradicijas, tarkim, Graikijoje sukčiavimas yra tik tada, kai teismas priima sprendimą. Kartais sprendimas priimamas tik po 10-15 metų. Mums tai iš dalies kelia ir statistinių problemų, nes, tarkim, prieš 10 metų vienas atvejis įvardinamas kaip netitikimas, o paskui po dešimties metų tai jau yra uh, sukčiavimas ir kaip tokia atveju reikėtų traktuoti, kaip jį reikėtų įvardinti. Mano kolegos, kuo puikiausiai žino, kokios diskusijos vyksta. Mes tikimės, kad kažkada pavyks perkirsti Gordijaus mazgą ir pavyks sukurti geresnę ataskaitų teikimo sistemą. Ačiū. Allora, se non ci sono altre domande e nella speranza di non confondere le mie... Klausimų daugiau nebėra. Aš tikiuosi, kad mes toliau nebepainiosime uh, obolių su kriaušėmis ir kad taip nedarome. Ir dabar pereikime prie aštunto klausimo darbo tvarkės. Ponas Odi, dar porą pastebėjimų. Tarptautinės audito taisyklės, kuriomis vadovaujatės jūs ir uh, tarptautinės auditorumai bei vidaus auditoriai sako, kad klaidos yra pažeidimai. Pažeidimai yra klaidos, tai yra. Ir aš norėčiau jūsų atsakymo šio klausimu. Aufgrund der statistischen Probleme möchte ich Sie nicht gleich beantworten, sondern nochmal das genau nach Ihren Kriterien. Dėl statistinių problemų aš nenorėčiau iš karto dabar pateikti atsakymą. Pabandysiu jums pateikti geriausią atsakymą pagrįstą jūsų kriterijais ir geriausių statistinių pagrindų ir padarysiu tą kaip galima greičiau raštu. Jūs labai konkrečiai paklausėte anksčiau dėl konkrečių e, pažeidimų atvejų, tai aš jums atsakysiu šį klausimą raštu. Ačiū. Aštuntasis klausimas darbo tvarkės. E, Elksenos kodeksas komisijos nariams, e, didinant veiksmingumą pranešėja šio klausimu yra ponė Gresler, taigi žodis jai. Kuo yra ponas Pliumeris? Atrodo, matau. Taigi, kaip atsirado tas tyrimas. Mes pamatėme, kad iki šiol galiojęs Elksinos kodeksas turėjo tam tikrų trūkumų, ne viskas e, buvo padengta ir tyrimas e, patvirtino tai. Dabar neturime daug laiko kalbėti plačiai apie tai, bet tai e, labai svarbi tema, ypač tai išiškės per komisarų klausimus, naujų komisarų. Mes kuo greičiau turime praplėsti Elksenos kodeksą, nes yra tų trūkumų ir ponas Blumeris yra jau e, pastebėjęs tam tikrų e, problemų, pavyzdžiui, kvietimai, kelionės, e, kurie laikomi dovanomis. Mes pastebėjome, kad du trečdaliai dovanų gaunami tik keletos komisarų, bet nesuprantame, kodėl atsiranda tokie netolygumai. Taigi reikia peržiūrėti Elsinos kodeksą ir iš naujo apibrėžti dovanas ir įskaityti į jas brangias vakarienės arba kvietimus prisijungti prie tam tikrų kelionių. Mums reikia taip pat apibrėžti, kas ką duoda Elksenos kodekse informacija turi būti suvienodinta, turi būti aiškesnė informacija iš pačios komisijos, ką komisijos narys turi pateikti pats. Žmonės skirtingai, pavyzdžiui, supranta finansinius interesus. piliečiai taip pat turėtų turėti galimybę kreiptis tam tikrą instituciją, jeigu pastebės, kad e, komisaras pažeidė, įsivėlė interesų konfliktą ir reikia tą apibriežti taip pat aiškiau. Bet koks ES pareigūnas yra, turi laikytis, e, dabar turi laikytis griežtesnių taisyklių negu komisijos narys ir mums reikia čia taip pat apibriežti viską kur kas konkrečiau. Aš norėčiau padėkoti ponui Bliume ir aš e, apgailestauju, kad neturime daug laiko. Reikia paklausti komisijos sekretoriato, kada mes gausime deramą atsakymą. Pirmininkas Baroso savo programoje sako, kad jis gali numatyti, jog Elksenos kodeksas bus peržiūrėtas, jeigu e, to reikalaus kiti. Tai gana keista e, sąlyga komisija, nes komisija yra institucija, kuri e, paskelbia apie teisinės iniciatyvas ir bendrauja su lobistais. Taigi, Elksenos kodeksas turi apibriežti kaip elgtis e, bendraujant su lobistais, nu, apibrėžti minimales taisyklės, nepriklausomai nuo to, ką mes darėme, komisija turi pasakyti, ką jie ketina daryti šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Poniai Greslė, taip pat norėčiau padėkoti ponui Bliume. Ar būtų norinčių ką nors pridurti? Ponas Biumajer, ačiū už e, įžangą. Turint galvoje, kad laiko mažai, pabandysiu kalbėti kaip įmanoma glaudžiau. Mm, ir trumpai pristatysiu e, tyrimą. Tyrimas atliktas per pirmus šių metų penkias mėnesius kartu su strategijos vertinimo tyrimo centru. Trumpai apie tikslus ir metodą o po to apžvelgsiu išvadas ir rekomendacijas. Mūsų tikslas buvo atlikti nepriklausomą vertinimą veiksmingumo ir efektyvumo komisijos narių elgesio kodekso, kuris buvo patvirtintas ketvirtaisiais metais Baroso komisijos. Ir nuo pat užduoties skirimo pradžios buvo aišku, kad šis darbas bus naudingas, jeigu bus pateiktos praktinės rekomendacijos. Peržvelgėme įvairias kodekso e, sritis ir iškėlėme uh, kelis klausimus. Ar kodeksas efektyviai e, e, skatina visuomenės pasitikėjimą, atlikome konkrečių atvejų tyrimus, konkrečiai nagrinėjome etikos sistemas kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Danijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, taip pat pasinaudojome tarptautinė patirtimi, jungtinių um, tautų um, vystimosi programos, pasaulio bankos ir taip pat ir generalinės sekretoriatas suteikė labai daug informacijos apie tai, kaip veikia Elgesio kodeksas, papraš, paprašėme nuomonę pateikti ombudsmeno, tai taip pat ir e, iš EBPO paprašėme informacijos apie vyriausybių elgesio kodeksus, taip pat kreipiamės informacijos ir į universitetus Švedijoje ir, ir Suomijoje. Koks buvo taikytas metodas? Buvo nagrinėjamos interesų deklaracijos, e, taip pat e, pranešimai apie politinę e, veiklą, dovanų registras, taip pat darbinimasis baigus darbą komisijoje, nagrinėjame horizontalius klausimus. Mm, kaip tai yra komisijoje, taip pat ar yra kokia priežiūra iš išorės, nagrinėjome taip pat ir sankcijų klausimą. Ir galime pasakyti, kad neužtenka perskaityti Elksenos kodekso. Taisyklių komisija yra daugiau. Kodeksas buvo parengtas 99-aisiais, pirmoji redakcija pasirodė Ir praktikoje buvo pateikta labai daug rekomendacijų, susiformavo e, praktika papildanti kodeksą ir padarėme vis dėlto išvadą, kad galima dar daug ką padaryti gerinant E, efektyvumą, skatinant etišką elgesį, taip pat didinant e, visuomenės pasitikėjimą Europos komisijos institucijomis ir e, padarėm išvadą, kad tai galima padaryti be didelių išlaidų, nes iš pat pradžių buvo išsakytas toks nu, nuogastavimas, mes nenorime sukurti labai didelio biurokratijos aparato siekiant toliau nagrinėti tos etikos atvejus. Taigi pagrindinė išvada yra ta, kad tobulinti E, kodeksą galima be didelių e, išlaidų. Pateikėme 28 rekomendacijas, tyrimo pabaigoje yra priedas, jame pateikiami trumpi paaiškinimai. E, iš esmės kalbama apie tai, kad būtų galima tobalinti galiojančias kodekso nuostatas, taip pat galima būtų standartizuoti jau galiojančią, veikiančią praktiką ir papildyti būtų galima kodeksą. Taip pat manome, kad dabar turint galvoje, kad jau daugiau kaip e, dešimt e, metų yra e, įgyvendinamas e, kodeksas, e, buvo pakeistas ketvirtaisiais metais Baroso komisijos, vis dėlto yra daug tarptautinės praktikos. Uh, ir būtų galima pasinaudoti geriausią praktiką ir ką mes rekomenduotumėm, tai sukurti įgyvendinimo struktūrą. Trumpai norėčiau paminėti rekomendacijas. Turbūt viena pagrindinių priemonių būtų interesų deklaracija. Ta priemonė nustatyta yra Elgesio kodekse. Čia kalba eina ir apie veiklos vykdymą, ir apie finansinius komisijos narių interesus. Ir mes manome, kad e, ta priemonė gali būti naudinga tik tai tuo met, jeigu bus užtikrinta na, kad iš deklaracijų galima bus suprasti, ar yra galimas interesų konfliktas. Ir e, galbūt e, būtų e, naudinga pažymėti organizacijas, kur užsimama papildoma išorinė veikla ir galbūt komisijos nariai tai jau ir, ir, ir daro, tiesą sakant, daro ir tai yra geras pavyzdys ir tai padidintų kodekso aiškumą. Mes taip pat rekomenduotumėm deklaruoti visus finansinius interesus, įskaitant ir turtą ir įsipareigojimus. Šiais laikais tai jau yra tarptautinis standartas. Tačiau, kad būtų vis dėlto tam, tam tikras apribojimas, reikėtų nustatyti e, mažiausią, e, mažiausią ribą, kada interesai deklaruojami, deklaruojami, kokia mažiausia vertė turi būti. Ir e, vėlgi tai jau yra tarptautinis standartas, kad ta informacija turi būti atnaujinama ne tik tai tuomet, kai kažkas pasikeičia, bet kasmet. Dabar dėl to, kas turėtų deklaruoti interesus, lygiai taip pat kaip sutoktiniai deklaruoja interesus, tai ir partneriai, ir išlaikomi vaikai komisijos narių taip pat turėtų atskleisti savo interesus ir be to reikėtų dėkti elektroninę formą interesų deklaravimo. Dabar dėl politinės veiklos tai turbūt pati sudėtingiausia nagrinėtis rytis ir mūsų išvada yra tokia. Sutartis reikalauja e, komisijos narių nepriklausomumo nuo nacionalinių interesų. Ir tai galima garantuoti tik tai tuo met veiksmingai, jeigu politinė e, veikla nacionalinėme ligmenyje būtų apribuota pasyviu dalyvavimu partijų e, veikloje. Uh, Tai būtų dar viena galimybė tobulinti e, kodeksą politinės veiklos rytyje ir tai suteiktų daugiau aiškumo dėl kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, ar um, išorinė politinė veikla yra suderinama su komisijos na, nario uh, funkcijomis ir tai būtų galima apibriežti, ką reiškia galėjimas atlikti šitą darbą ir tai taip pat suteiktų skaidrumo, jeigu būtų vertinimas skelbiamas viešai, dabar tai nedaroma yra ir taip pat reikėtų numatyti terminus, iki kada reikia pranešti apie politinę veiklą ar pasitraukimą iš jos komisijos narių. Toliau inter... įsidarbinimas išėjus e, iš e, komisijos. E, manom, kad reikėtų numatyti kriterijus, kaip būtų galima įvertinti suderinamumą tolesnio darbo. Taip pat reikėtų skelbti tokio suderinamumo vertinimus ir reikėtų pratesti apribojimo dėl e, tolesnio darbinimuose dviem metam. Ir dar reikėtų papildomai patikslinti, kas yra dovanos, reikėtų į dovanų apibriežtį įtraukti svetingumą. Ir Taip pat reikėtų įdėkti nulinių dovanų e, politiką. Manome, kad dovanos ne iš ES turėtų būti e, deklaruojamos, nes e, dovanų registras netenka prasmės, jei negalima įvertinti, ar yra interesų konfliktas ar ne, kai nežinai, iš kur tos dovanos yra. Toliau dėl personalo. Uh, Vėlgi, valstybėse narėse daug padirties yra apie tokios informacijos e, skelbimą ir e, apie komisijos narių keliones taip pat būtų galima e, skelbti kasmet. Ir iš tiesų būtų gerai, jeigu kodekse būtų aiškesnės rekomendacijos E, dėl e, susilaikymo nuo e, sprendimo prieimimo, dėl, dėl personalo, kai tai yra susiję su šeima arba artimais santykiais. Toliau. Dėl prevencijos. Mums regės, kad kodekse trūksta efektyvios gyvenimo struktūros, dar prodi, prodi komisijos metu buvo e, pasiūlyta e, standartų patariamojų grupė, dabar yra e, ad hoc etikos komitetas, galbūt būtų galima jį išplėsti. Konfliktų interesai yra numatyta procedūra, Manytumėm, kad tai turėtų būti standartinė procedūra įtraukta į etikos kodeksą. Taip pat turėtų būti numatyta procedūra dėl finansinio turto pardavimo. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad ši priemonė būtų matomesnė, reikėtų skelbti rekomendacinę medžiagą, nes dabar nelabai matomas tas kodeksas yra. Dabar e, dėl mechanizmų. Jie egzistuoja, galbūt reikėtų e, juos patikslinti, galbūt, pavyzdžiui, nurodyti, kada, tai kada klausimas perdodamas ombudsmenui, o dėl nesminių pažeidimų, kai, pavyzdžiui, nepateikiama deklaracija laiku, pateikiama ne visa informacija, tai iš tiesų tai būtų galima efektyviai efektyviai išspręsti, jeigu apie tokius pažeidimus būtų pranešama viešai. Dėkui. Aš norėčiau paprašyti kalbėtojų trumpai. Ponas Hasimarkakis. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už tokį, tokį trumpą, bet vis dėlto informatyvų pranešimą. Uh, Visų pirma, turėčiau pasakyti, kad komisija ne vienintelė turi primti sprendimą dėl tokio elgsenos kodekso. Ta pati galiu pasakyti ir apie Europos teisingumo teismą. Visu, visiškai neseniai buvo priimtas sprendimas dėl vaistinių teisės, buvo pateikta rekomendacija. Uh, Paprastai teisėjai vadovaujasi generalinio advokato rekomendacijomis. Buvo atvejis, kai vaistinės vienas iš savininkų buvo susijęs su bylos nagrinėjimu. Taigi tokiais atvejais tikrai reikėtų informuoti. Dar vienas klausimas, tai yra nevyriausybinės organizacijos. Jūs kalbėjote apie įvairias politinės organizacijas, bet aš manyčiau, kad didesnį dėmesį reikėtų skirti ryšiui tarp komisaro ir nevyriausybinio organizacijų. Dėl labai paprastos priežasties nevyriausybinės organizacijos iki 80 procentų finansavimą gauna iš mūsų biudžeto. Ir kila klausimas, ar tai iš tikrųjų yra nevyriausybinės organizacijos. Na ir jeigu komisaras e, susirašinėja su, kaž... su vienomis organizacijomis, uh, tai tuomet tie laiškai turėtų būti paviešinami, o jeigu vyksta korespondencija su nevyriausybinėms organizacijomis, tai tokia korespondencija jau neprivalo būti viešinama. Taigi aš manyčiau, kad nevyriausybinės organizacijos turėtų būti prilygintos lobistinėms organizacijoms. Ačiū. Honorevole Andreasen. Ponas, ponia Andresen. Dėkoju Jums už pranešimą. Jis buvo labai aiškus, glaustas, ypač rekomendacijų prasme. Aš norėčiau tikriausiai komisijai pateikti klausimą, kodėl reikėjo taip ilgai laukti, kol bus peržiūrėtas Elgesio kodeksas, nes dešimt metų tai yra per ilgas laikas. Taip pat viena iš mano matytų labiausiai gluminančių išvadų yra ta, kad komisijos pirmininkui netaikomas elgesio kodeksas. Man tai kelia didžiulį susirūpinimą. Dar labiau dėl to, kad mes ką tik tai iš naujo patvirtinome komisijos pirmininką ir norėčiau, kad komisija sureaguotų į šį klausimą. Trečiasis klausimas, nežinau, kam jį skirti, kas dabar atsitiks ir kada Mes e, rengsime visų naujų komisijos narių klausimus ir mes turėtume žinoti, kaip spręsti e, šį klausimą. Ačiū. Honorėjau liaudį. Brie, brie. Ponas Odi, trumpai. Mūsų institucijos nenori, kad e, mes e, turėtume įtakos atskiram e, komisijos nariui. Tiksliau, mes neturime tam galių, mes galime įtakoti tik tai sprendimus dėl visos komisijos. Bet galbūt tam tikrais atvejais būtų galima numatyti atvejus, kai būtų papildomai išklausyti kandidatą į komisijos narius, kad būtų e, galima būtent paprašyti komisijos narį pasiaiškinti dėl tam tikro elgesio atveju. C'è stata una domanda dell'onorevole Andreasen al, alla Commissione. Siccome... Pone Andreasen pateikė klausimą komisijai. Ponas Slazveskis yra tarp mūsų, ar galėtų jisai mums paaiškinti komisijos poziciją? E, ačiū, pirmininkė. Noriu pagirti Jūs, kad labai gražiai ištarėte mano pavardę, gana sunkia. Pone Andreson, noriu atsakyti, kodėl komisija taip ilgai laukia. Komisija iš tikrųjų nelaukė. Paroso komisija ketvirtaisiais metais peržiūrėjo Elksenos kodeksą ir jį patobulino. Bet kaip visi žinome, visuomet galime patobulinti net ir patobulintą dalyką. Taigi, politinėse gairėse E, kitai komisijai, kurias pateikė pirmininkas Baroso, jis ir kalba, kad jis nori peržiūrėti Elksino kodeksą ir jis tą jis padarys. Turiu pasakyti, kad nesu tikras, jog suprantu, kodėl uh, sakoma, kad komisijos pirmininkui netaikomas Elksinos kodeksas, jam taikomas jisai, jis turi laikytis tų pačių standartų kaip ir kiti komisijos nariai. Tačiau Yra vienas aspektas konsultacinės firmos parengtoje ataskaitoje, kuris lyg ir pamirštas, nes e, tyrimas ne dėl paties Elsinos kodekso tarsi. Mes nepamirškime, kad Europos komisijos nariai yra politikai ir jie yra atskaitingi politinė prasme šiam parlamentui. Taigi, gale užtikrinti, kad būtų laikomasi etikos standartų yra ne tik pačios komisijos rankose per Elksenos kodeksą, bet taip pat ir parlamento kaip teisėkuros atstovo rankose. Aš tikiuosi, kad pakanka. Prego. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip pranešėjai, aš suleisiu padėkoti komisijai. Mes iš tikrųjų turėtumėm pateikti oficialų dokumentą, pažiūrėjau, rezoliuciją, kur būtų reikalaujama pakeisti kodeksą. Mes tą galime padaryti jūsų prašymu. Visą laiką yra dvi galimybės - yra oficialus kelias ir neoficialus kelias mums būtų primtinesnis neoficialus kelias, bet jeigu jūs norite oficialumą, mes viską galima padaryti oficialiai. Aš dar visiškai neatsisakiau idėjos viską išspręsti neoficialiai, na bet tokia atveju abi dvi pusės turėtų nusileisti. Aš manyčiau, kad jūs turėtumėte pateikti savo pamastymus apie NATS, kaip uh, viskas turėtų atrodyti, kol kas jūs dar to nepadarėte. Jeigu mes plenarinės sesijos metu paskelbtumėm formalią rezoliuciją, mes turėtumėm palyginti, kokią informaciją iš jūsų gavome, kokią ne. Ir panašu, kad mums tada tektų bendrauti ilgus metus, o to reikėtų išvengti. Taigi aš norėčiau paprašyti daug ką išspręsti neformaliu būdu. Mes siekiame neformalaus kelio, o jeigu tai neįmanoma, tai dar šiais metais gausite oficialią, formalią rezoliuciją. Kiekviename biudžete yra rezervai, biudžetas yra patvirtinamas, tvirtinamas jo vykdymas, tai yra įprastinis žaidimas, kuris vyksta. Na ir aš tikrai norėčiau pasakyti, kad nelabai aš norėčiau to oficialaus būdo. Prego. Dr. Gresley, it's certainly not up to us to... E, žinoma, tikrai ne mums nuradinėti parlamentui, ką daryti. Kaip sakiau, komisijos pirmininkas pažadėjo keisti, reformuoti Elksenos kodeksą. Jis tai padarys. Taip pat turėtų būti aišku tai, kad konsultantų ataskaita nebūtinai šimtų procentų tai, ko reikia Elgesio kodeksui. Tai yra konsultantų nuomonė O mes turėsim pasižiūrėti, e, ko praktiškai reikia, ypač atsižvelgiant į tai, kad kaip pirmininkas minėjo savo gairė, e, gairėse, jis tikisi, kad Elgesio kodeksas taps e, dokumentu, kuris bus pavyzdžių kitoms institucijom. Ir tai, atsitinka, tai atitinka ką sakė ponas Krasimarkakis, kad jis sakė, norėtų, kad šis kodeksas būtų uh, taikomas ir teisingumo teismui. Ir turbūt parlamentas taip pat norėtų, kad ir kitose institucijose būtų uh, taikomas elgesio uh, kodeksas. Tai turbūt ne konsultantai turėtų spręsti, ką reikia daryti. Uh, tai, uh, tai reikėtų labai išsamei apgalvoti. Honorevole Geijer. Danke, Herr Präsident. Ich höre. Ponas Gair. Der Kommission zu und ich werde von Beitrag zu Beitrag nachdenklicher. Ähm. Su džiaugsmu išklausiau komisijos atstovo, kuo daugiau klausiausi, tuo daugiau apie Jonio e, kilo. Parlamente jau dirbu pakankamai senai ir suprantu, kad e, parlamento teisėkuros e, funkcijas papildo komisija, kai jinai imasi iniciatyvų kažką tai daryti. Aš esu e, socialdemokratų frakcijos narys, turiu patirties tokiose e, sritise, kurias minėjo komisijos narys. Aš klausius tai, ką sakė ponė Andresen. Manau, galėtume pasakyti, kad e, komisijos pirmininkas buvo išrinktas, vis dėlto dar reikės daug klausimų, vis dėlto dar turėsime balsuoti dėl visos komisijos. Tai bus ateityje ir gali atsitikti taip, kad ir Elgesio kodekso klausimas bus svarbus balsuojant. Gerai, pereikime prie devintojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos regioninio vystimo fondo gyvendinimas Vokietijoje, Ispanijoje ir Junktinėje karalystėje. Vėl norėčiau steigti žodį ponui uh, Bliumai. Jisai padarys tolesnę prezentaciją. Labai trumpai kalbėsiu šiuo klausimu. Ačiū Jums žodį. Suteikta. Du tyrimus mes atlikome šių metų pradžioje, sausį birželį. Ir žiūrime Europos regionės plėtros e, fondą. E, pas kitas dalykas - socialinis fondas e, Niderlanduose, Portugalijoje ir Junktinėje karalystėje Mes iškart turbūt turėtume kalbėti apie mūsų rekomendacijas, nes nebeturime laiko, taigi vargu ar verta dabar peržiūrėti kiekvieną uh, punktą atskirai. E, atlikome darbą, per pusmetį dirbome ir mūsų pagrindinės rekomendacijos būtų toks, reikia pabrėžti, kaip svarbu veiksmingai gyvendinti abiejų fondų vykdymą tarpinėme etape. Taip pat e, kol kas mes negalime vertingai palyginti iš skirtingų šalių duomenų, reikėtų į tą dalyką daug dėmesio atkreipti. Mes taip pat rekomenduojame Europos komisijos veiksmų plane numatyti stipresnį priežiūros vaidmenį komisijai E, kitais metais. Tai bus metai, kai pirmieji rezultatai pagal šį darbą bus paskelbti ir reikia pasirengti tam mūsų nuomonė. 2010 metai bus kaip tik geras laikas pasižiūrėti, kas yra gerai padaryti. padaryta. E, Ponas Primeris jau apie kai ką kalbėjo, bet noriu dabar pasakyti, kad dėl struktūrinių fondų iš tikrųjų padėtis labai pagerėjo, jeigu mm, kalbėsime apie pažeidimus, jų sumažėjo maždaug 30 procentų, tai gana nemažai ir būtų įdomu dar pamatyti, kaip veiksmingesnės komisijos e, procedūros, pavyzdžiui, finansinės korekcijos prisidėjo prie to. Ir mes taip pat rekomenduojame, sakome, kad reikia išanalizuoti pažeidimų priežastis. Kartais daug pažeidimų e, nustatoma, tačiau niekas nesako, nieko nepasakyta apie finansų kontrolę ir valdymo kokybę. Reikėtų pabandyti padaryti palyginimus ir galbūt e, turint tam tikrus rodiklius, tą būtų galima padaryti dėl, e, pavyzdžiui, kontrolės kokybės, intensyvumo. Dėl metinių santraukų mes taip pat į tai pasižiūrėjome ir manome, kad būtų naudinga valstybėms narėms turėti papildomų nuorodų, kaip reikėtų atlikti analizę, kaip žiūrėti audito rezultatus. Ir jie, kadangi vis daugiau valstybių narių e, teikia dokumentus, informaciją, reikėtų kažkaip paskatinti gerosios praktikos keitimasi galiausiai Yra specialis komitetas, e, kuriame sustinka nacionalinių institucijų atstovai, auditorumų ir e, kitų atitinkamų institucijų atstovai ir reikėtų galbūt ten pasikeisti informaciją apie tai, kaip rengti tas e, metinės ataskaitas ir analizuoti informaciją. Ačiū Jums. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dėkuoju, kad taip glaustai kalbėjote. Mes jau atsiliekame pagal darbo tvarkę nuo laiko grafiko. Dar ponia Ajala Sender nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Man rūpi tas dalykas, kadangi kalbame apie lėšų veiks, e, naudojimo veiksmingumą, tai susijęs su daugeliu aspektų ir tas klausimas įdomus dėl įvairių priežasčių. Tyrime e, padarytos išvados, kurios dažnai kelia problemų. Taigi aš norėčiau ponui Bliumai ir pateikti klausimą. Kodėl jūs pasirinkote laikotarpį nuo 2000? Kodėl toliau nepaėjote atgal? 2009 metų ataskaitoje, pavyzdžiui, duomenys nuo 2004 iki 2009. Kodėl jūs pasirinkote nuo 2004, nuo 2000 metų žiūrėti, o ne į dar ankstesnį laikotarpį, kad gautumėte labiau palygintinus rezultatus? Valstybės narės, kurios yra minimos, yra taip vadinamos senosios valstybės narės, taigi jos ir anksčiau gavo bendrijos finansavimą. Toliau, antrame priedė jūs pateikėte sąrašą dėl e, žmonių, asmenų, su kuriais e, reikia konsultuotis. Mes matome visą sąrašą žmonių iš jungtinės karalystės, tačiau šalyse kaip Ispanija ar Vokietija – nurodyti žmonės iš audito tarnybų arba vykdomojo komiteto. Aš žinau, kad jūs e, labai stengiatės atlikti gerai darbą, bet man atrodo, kad yra tam tikrų prieštaringų dalykų e, jūs savo apibendrime sakote, kad e, trijose valstybės narėse nepakanka duomenų ir iš tikrųjų nelabai žinau, ką jūs vertinote bent jau Ispanijoje, bet kuris žmogus sutiktų su tuo, kad infrastruktūra ar aplinkos saugos dalykai ar darbo vietos tai yra dalykai, kuriuose dar daug ką galima padaryti. Jūsų išvada yra panaši, bet jūs kažkaip tai suderinote visus rodiklius. Bet ir jeigu tiksliau nesuderintote, bet jeigu jų būtų, yra nesuderinti, tai kaip jūs galite kalbėti apie palyginimus? Vokietijoje kalbate apie 40 tūkstančių mažų vidutinių įmonių, o Vokietijoje apie antro, kalbėdami apie antro tikslo regioną, jūs kalbate apie e, tūkstantį darbo vietų. Taip pat kalbate apie prognozes, kurios, mano nuomonė, prieštarauja vienos kitoms. Kaip jūs priejote prie šių išvadų? Jos yra gana plačios, tyrimas galbūt ir gilus, bet e, dėl išvadų aš kai kuriams pritariu, kai kuriams ne. Ir man atrodo, kad yra nepaprastai rizikinga prieiti prie išvados, kuris sako, kad Europos regioninės plėtros fondo lėšos e, šiuose trijose valstybėse turėjo gana riboto poveikio. Aš ne visiškai sutikčiau su tuo dėl Ispanijos atveju, tiek Ispanijos piliečiai, tiek komisija ir žmonės iš JAV pasižiūrėjo, ką mes padarėme, kai kur iš tikrųjų galime kalbėti apie sektiną pavyzdį, taigi aš nelabai sutikčiau su tuo, kad e, lėšomis pasinaudota ribotai pasteisina šio fondo lėšos tiek ir Vokietijoje, tiek ir kitose valstybėse narėse, ypač kuriant naujas darbo vietas. Taigi jų yra tam tikros prieštaros. Savo analizė jūs kalbate apie e, svarų indėlį, o išvados yra tai, ką daugiausia žmonių paskaitys ir jūsų išvados iš tikrųjų prieštarauja visam dėstymui. Tai gal paaiškinsite tai. No, en lo que se refiere a los Estados miembros, no la, la eficacia limitada. Yo vivo en Na, aš tikrai suprantu jūsų rūpešius, suprantu, kas jūs labiausiai neramina. Mes iš tikrųjų pasirinkome e, tą laikotarpį iki 2006 nuo 2000 iki 2006 metų. Bet kągi komisija turėjo daryti? Taip, iš tikrųjų, tyrimas apima ne vieną valstybę narę ir jam tyrimo metu buvo nagrinėjami įvairūs klausimai. Kai kurie klausimai yra tokie išsamus, kad jiems reikėtų išsamesnių tyrimų. Jūs žinote, kad mes turime labai ribotus išteklius. Na, kalbant apie veiksmingumą. Galbūt tiesiog mes vartojame ne visai teisingus terminus. Mes tiesiog neturėjome pakankamai duomenų, kad galėtumėm padaryti išvadas apie visas valstybės narės, kurios gavo lėšų iš tų fondų per referencinį laikotarpį. Tarkime, mes turime nemažai informacijos iš Ispanijos, kai kurių kitų šalių. Uh, Vis dėlto vienas dalykas yra visiškai aiškus. Mes neturime geros palyginamosios informacijos, mes nege, negalima, negalime veiksmingai palyginti informacijos apie įvairias valstybės narės, nes mes tiesiog tokios informacijos ir domenų neturime, taigi ta informacija nėra lygintina. Be abejo, tai nereiškia, kad mes nesistengėme duomenų palyginti. Vis dėlto turiu pasakyti, kad ir vertinimo metodai labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Tiesa yra ir ta, kad mes kol kas dar vertiname e, faktus ex post, tai yra atgalinė data. Vis dėlto mes tikrai esame susirūpinę, kad neturime pakankamai duomenų. Mes tikrai turime labai nedaug palyginamųjų duometų, duomenų. duomenų veiksmingumui įvertinti. Galbūt aš tiesiog ne visai aiškiai kalbėjau savo pirmą pasisakymą metu. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ponas Paper, prašom. Piper, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie ankstesnį laikotarpį. Vis dėlto manau, kad jūsų pastabas yra teisingos. Jeigu mes galėtumėm lankščiai pasirinkti struktūrą, jeigu mes galėtumėm skaidriau stebėti, kaip vyksta projektai, jeigu tie projektai būtų skaidriai gyvendinami, tai būtumėm pasistumėję geroką žingsnį į priekį. Deja, skaidrumo iniciatyvos nėra įgyvendinamos pakankamai efektyviai. Turėtumėm dar kartą vertinti struktūrinę politiką. Antroji pastaba. Be abejo, viskas yra susiję ir su struktūrinės politikos e, struktūra, esme. Jeigu mes e, gauname parašką dėl kažkokio projekto, turime įvertinti, ar tai projektas susijęs su inovacijos kriterijais, aplinkosauga ar taip toliau. Taigi vadovaujamasi input procesu ir požiūriu. Jeigu būtų vadovaujamasi output uh, principu, tai tada būtų lengviau. Tarkim, uh, lėšos galėtų būti skiriamos įrodžius, kad vyksta, vykdžius kažkokį projektą buvo apmokyti tiek ir tiek žmonių, buvo nutesta tiek ir tiek gatvių ir taip toliau. Na ir dar viena pastaba. Jeigu valstybė narėje kažkas iš tikrųjų vyksta negerai, tai tada mums nuolat kyla, kyla idėjas, keisti situaciją ir kitose valstybėse narėse. Tai yra, jeigu vienoje valstybėje nariai kažkas netvarkoja, tai bandoma reformuoti viską visose valstybėse narėse. Ir panašu, kad situacija vis labiau komplikuojama. Mes neįvertiname tai, kad valstybėse narėse e, e, sąlygos yra labai skirtingos ir mes turėtumėm tai atsižvelgti ir rengdami naujus reglamentus bei naujas direktyvas. Uh, Jūs kalbėjote apie tirtą laikotarpį ir jūsų pastabos apie tą laikotarpį yra teisingos. Vis dėlto dabar jau yra ir naujų instrumentų, yra skaidrumo iniciatyva. Ir aš manau, kad iš tikrųjų daugelis jūsų rekomendacijų turėtų būti, vert, e, turėtų būti gyvendintos tiesiog automatiškai. Vielen Dank. Ich wollte nochmal Pane Greslė, ačiū. Aš norėčiau priminti, kodėl tie tyrimai buvo atlikti. Ogi todėl, kad viename iš komisijos darbinių dokumentų paskelbtų praeisiais metais buvo parašyta, kad tos trys valstybės narės, apie kurias dabar kalbame, ten tose valstybėse narėse buvo, sip, buvo kelis stambus uh, e, netitikimų atvejai. Dėl to mes norėjome išsiaiškinti, kas ten vyksta, kokios problemos tose valstybėse narėse. Uh, kodėl su tomis problemomis yra susijusios kai kurios valstybės narės. Aš manau, kad tyrimai buvo atlikti visiškai teisėtai. Aš manau, kad atliktas tyrimas iš tikrųjų yra naudingas. Be abejo, reikia dirbti ir toliau, kelti naujus klausimus, apie tai užsiminė ir kolega Sender. Iš esmės, ko gero, mes per mažai žinome, kaip valstybės narės įgyvendina struktūrinius fondus. Taigi šio klausimo mes turime per mažai žinių ir ties šio klausimu turėtumėm intensyviai padirbėti ateinančiais metais. Buvo tirtas laikotarpis nuo 2000 iki 2006 metų ir tos problemos, kurios kilo anomet, šiandien mažiau pastebimo, šiandien susidurėme su naujomis kitomis problemomis. Aš manau, kad elgiamas yra teisingai. Aš manau, kad mes esame teisūs, norėdami sužinoti, kokiu problemu kilo dėl struktūrinių fondų įgyvendinimo. Tiesiog tokios būtų mano pastabas. Ačiū. Honorivare Olbricht. Ponas Olbricht. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, vėl atsidūrėme sudėtingoje situacijoje kaip ir prieš porą mėnesių. Ir reikėtų galbūt kai ką pasiaiškinti. Pritarsiu poniai Greslį. Jei norim kalbėti apie veiksmingumą, tai iš tiesų tai yra nesibaigianti diskusija, kaip įvertinti vienos ar kitos politikos krypties veiksmingumą, ypač sanglaudos e, politikos. E, taip galim, tą galima pasakyti apie rodiklius, kaip į, įvertinti ir palyginti skirtingas šalis. Jeigu, tarkim, gyvenant vieną programą reikia pasiekti tam tikrus rodiklius, e, tai reikėtų remtis tais rodikliais, kurie minimi programoje. Dėl šio tyrimo čia kalbam apie e, RPF įtaką e, BVP. Tai yra vienas iš tiesioginių būdų efektyvumui, veiksmingumui vertinti. Uh, Tačiau e, čia kalbama apie klaidų ir pažeidimų e, skaičių, apie efektyvumą toje srityje. Tai kaip buvo sakyta, tai reikėtų e, patikslinti, ar mes norime kalbėti apie veiksmingumą, kalbėdami apie pažeidimus, ar konkrečiai, ar tai vis dėlto yra bendresnės diskusijos apie veiksmingumo dalis. Bent jau man šis tyrimas yra. Uh, apie e, veiksmingumą pažeidimo e, prasme, bet tai tik tai dalis diskusijų, nors ir svarbu kita e, diskusijų dalis yra bendras veiksmingumas, nes jeigu kalbame apie, tarkim, tarkime, su, su komisija, jeigu kalbame apie, apie veiksmingumą, efektyvumą kažko, tai nors klaidų ir labai daug yra, pavyzdžiui, piliečių labai teigiamai vengiama. Ve Ir e, gali, gali būti taip, kad e, kitoje srityje, tarkim, klaidų nėra, pažeidimų nėra, bet veiksmingumo irgi visiškai nėra. Taigi tai būtų pirmas žingsnis - pasiaiškinti, apie ką kalbame. Ar e, kalbame apie veiksmingumą, efektyvumą, apie plačiają prasme tų diskusijų apie ekonomiką, ar mes kalbame apie veiksmingumą tik tai susijusią su pažydimais ir sukčiavimu l'ultimo lavoro che ha fatto lei, la presentazione dello studio. Gal dabar jūs pristatytumėte kitą klausimą Europos socialinio fondo gyvenimą Niderlanduose, Portugalijoje ir Jungtinėje karalystėje. Prašom. la ci aggiorniamo domani alle 9. Gal tada vis tik tai e, nukeliam šį klausimą ir ryt susitiksime devintą. Dabar vyks koordinatorių posėdis. O kitus komiteto narius pamatysiu ryt 9 val. ryto.